Colleagues, if I could reconvene the meeting, please. Kolegos, norėčiau pradėti posėdį. Start with the chairman's announcement. Visų pirma, pirmininko pranešimai apie vakar įvykusi koordinatorių posėdį. Visų pirma, e, pritarėme darbo tvarkės projektui ir svarstėme galimybę suteikti mandatą dėrėtis dėl transeuropinių transporto tinklų, dalyvaujant pranešėjams, Komutsakos ir Ertugui. E, koordinatoriai nusprendė rekomenduoti komitetui priimti sprendimą e, visų pirma pradėti neoficialias dėrybas su taryba, suteikti mandatą paremtą transporto komitete Mm, parengtų pranešimų ir patvirtinti darybinę komandą, kurią sudarytų pirmininkas, komiteto pirmininkas, pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai. Balsuosime, e, kuomet vyks balsavimas. Dėl oro uosto paketų, paketo e, dalyvaujant e, pranešimo autoriui Zasadai buvo nuspręsta surenkti pranešėjai ir šešėlinių pranešėjai susitikimą. Uh, įtraukiant transporto komiteto ir užimtumo komiteto narius, siekiant išspręsti sunkumus susijusius su šiuo klausimu dėl tarpsnių ir e, triukšmo klausimo iš oro uostų paketo. Nuspręsta klaus, tuos klausimus svarstyti kartu su antžeminių paslaugų siūlymu. Jeigu nepavyks susitarti dėl antžeminių paslaugų, reiks pra, iš naujo svarstyti tuos visus klausimus. Dėl pranešėjų skirimo. Uh, buvo, buvo siūlyta paskirti, prane, EPP frakcija paskirs pranešėją dėl e, klausimų susijusių oro uostų darbu, taip pat dėl direktyvos atšaukiančios e, direktyvą dėl e, jūrų įrangos, kol kas niekas nepasisiūlė, jokia frakcija nepasisiūlė skirti pranešėjo nuomonės. E, siūlymas dėl tarybos reglamento keičiančio e, reglamentą 994 pagal sutarties 92-93 straipsnius dėl horizontaliosios pagalbos ir reglamento numeris 70 dėl e, viešųjų paslaugų oro bendrovėse ir geležinkelių sektoriuje. Koordinatoriai rekomenduoja jums e, prašyti galimybės taikyti 50-ąją taisyklę, pagal kurią pirmininkas e, taptų pranešėjų, nes tai yra svarbus klausimas. Kiti, kitos nuomonės e, dėl kitų nuomonių pavyzdžiui, dėl e, siūlymo stiprinti vidaus rinką, šalinant e, kliūtis e, egzistuojančias keleivinio transporto paplitimui, taip pat dėl pranešimo, dėl kūro keliviniam transportui, nuspręsta nesimti jokių veiksmų, taip pat nuspręsta nesimti jokių veiksmų dėl bendro komunikato, dėl e, integracijos Magreb šalise. Koordinatoriai svarstė aviacijos sektoriaus saugumo klausimą. Ir e, ypač prisimenant e, Konkordijos, įsimenant Konkordo lėktuvo avariją, e, taip pat vertinant klausimus susijusius su kūru bei pigių skrydžių bendrovėmis ES, buvo nuspręsta E, pasikviesti tarptautinės civilinės e, aviacijos organizacijos atstovus į e, mūsų posėdį ir svarstyti krizės, ES krizės poveikį aviacijos sektoriui. Taip pat svarstėme naują ES darbo atvarkę, akcentuojančią vartotojų e, politiką. Buvo nuspręsta, kad komiteto pirmininkas turėtų nusiųsti raštą IMKO komiteto pirmininkui. 2013 metų e, posėdžių kalendorius, kaip žinote, turi būti peržiūrėta, nes mes turime įtraukti dar vieną e, plenarinės sesijos Strasbūrė savaitės po spalio mėnesį. Aš tikiuosi, kad jūs visi turite kalendorių ir turite to vakar patvirtinto sprendimo e, projektą ir matote, ko, koordinatoriai iš jūsų nori. Dėl komitologijos kai kurių klausimų svarstymas e, jau e, pasibaigęs, terminai praėjo. Dėl statistinių, su statistiniais duomenimis susijusių klausimų reikia sprendimą priimti iki sausio 31-osios. Taip pat dėl skrydžių mes turėtumėme surenkti klausimą šiuo klausimu komitete. Parlamentas kol kas neturi savo pozicijos, oficialios pozicijos, nes mums tos pozicijos kol kas nepristatė komisija. Visi klausimai susijęs su skrydžiais, e, turi e, šiuo konkrečiu atveju, dėl šio pasiūlymo mes galime tik jam pritarti arba jį atmesti. Toliau Flaminijos e, avarija. Buvo nuspręsta, kad pirmininkas turėtų atsakyti į pono Kalaso laišką, prašydamas e, pateikti daugiau informacijos. Taip pat e, atsižvelgiant į tai, kad praėjusią savaitę buvo svarstytas klausimas susijęs su kruiziniais laivais, mes nusprendėme rekomenduoti parlamento pirmininkui Šulcui e, parašyti, nusiųsti laišką pirmininkui Baroso, kad būtų išspręsta ta neiški situacija, kuri susidarė po uh, šio klausimo svarstymo su komisijos atstovais plenarnėme posėdėje. Ar kas nors turi klausimų dėl koordinatorių posėdėje priimtų sprendimų? Pone Liberatski, žodis Jums. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Chciałem zapytać, czy ko koordynatorzy... Ačiū, pirmininkė. Ar, ko ar koordinatoriai svarstė ketvirtąjį geležinkelių paketą? ar šis klausimas iš viso buvo svarstytas. Aš susipažinau su e, tekstu ir supratau, kad Deutsche Bank vadovas norėtų pasikviesti Angelą Merkel paaiškinti, kas nutiko ketvirtajam geležinkeliu paketui kom, iš komisijos mus pasiekinti informacija vėluoja. Buvo žadėta e, sprendimą priimti gruodžio 17, paskui sausio 15, tačiau tų terminų nesilaikyta. Ar nereikėtų kreiptis į komisiją ir paprašyti jos paspartinti darbą, pareikalauti, kad būtų pateiktas atsakymas. Koordinatoriai nesvarstė šio klausimo. Kiek žinau, kom buvo nuspręsta palūkėti savaitę. Kiek žinau, bu, kita, kita savaitė numatyti oficialų susitikimai su Vokietijos vyriausybės atstovais. Turime duoti komisijai laiko e, atlikti šiuos veiksmus, kai jis, komisijos pirmininkas, grįž iš Vokietijos, nebejoju, jis mums suteiks informaciją ir mes galėsime atitinkamai apsispręsti, kaip elgtis akcentavote, kad vėluojama, tačiau tikriausiai būtų teisingiausia suteikti komisijai dar vieną savaitę laiko, kad ji galėtų pasidėrėti su Vokietijos vyriausybe. Jei vis daugiau klausimų nėra, tuomet darau prielaidą, kad koordinatorių sprendimams pritarėte. Ir dabar pereisime prie balsavimo. Noriu pasiklausti, ar visi turite korteles, dabar bus indikacinis balsavimas. There are four members in the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 pradėdami darbą šiais naujais metais. Noriu pasidžiaugti tuo, kad EPP narių nėra per daug, kaip paprastai. Taigi, bas, balsuojame dėl biudžeto 2011 metų biudžeto vykdymo patvirtinimo E, komisijos skyrius pranešėja ponė Duron. Duron e, pranešėja teikia pakeitimą e, keičianti ketvirtą punktą. Jie, tai yra pakeitimas žodžių, jei niekas tam neprieštarauja, tuomet teikiu jį balsavimui. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Toliau pirmasis pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Antras pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. Trečias pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Galutinis balsavimas, balsavimas prasideda. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 36 balsavo už, 2 prieš 2 susilaikė pritarta. Sveikiname, ponė Duran. Next report is the draft opinion on discharge in Kitas pranešimas, nuomonės projektas dėl biudžeto įvykdymo Europos jūrų saugumo agentūra. Pateiktas žodinis pakeitimas, ar kas nors prieštarauja, jei ne, tai pritarėme. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. Antrasis pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Trečias pakeitimas kas už prieš susilaikė priimta. Gautinis balsavimas pradedame. Balsuoti baigiame. 38 už, 2 prieš, Sveikiname poną Meisner. Patvirtinta. Toliau Europos aviacijos saugos agentūra. Biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Pirmasis pakeitimas. Dantė. Pono Dantė pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė. Priimta. Antras pakeitimas, žodinis. Ar kas nors prieštarauja? Ne. Kas už, prieš, susilaikė. Priimta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš susilaikę priimta. Galutinis balsavimas pradedame. Baigiame balsuoti. 37 už, 3 prieš. Priimta. Sveikiname pranešėją. Toliau, taip pat Jasin pranešimas, Europos geležinkelio agentūra. Pirmasis pakeitimas, kas už? Prieš. Priimta. Antrasis pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Žodinis pakeitimas trečio pakeitimo, ar kas nors prieštarauja? Tuomet dėl trečio, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Galutinis balsavimas pradedame. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 37 už, 3 prieš. Sveikiname pranešėją. Toliau Cezar bendrosios įmonės biudžeto įvykdymo dokumentas. Pirmas pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. Antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Trečias, kas už, prieš, susilaikė priimta. Galutinis balsavimas pradedame. Visi balsavo, balsavimas baigtas. 36 už, 2 susilaikė, 2 prieš priimta. Sveikiname pranešėją, kurį parengė visus šitos pranešimus. Toliau. Ataskaita parengta savo iniciatyva dėl ES metinės konkurencijos politikos. Ponas Kamal. Pirmas pakeitimas. Kas už? Pirmą ir antrą pakeitimus. Dėl jų balsuosime kartu. Ne, vis dėlto atskirai. Pirmasis pakeitimas. Kas už prieš <clears throat> susilaikė priimta. Antrasis pakeitimas. Kas už prieš susilaikė priimta. Trečias pakeitimas. Kas už prieš susilaikė priimta. Ketvirtas. Kas už prieš susilaikė priimta. Penktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Šeštas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Septintas, kas už, prieš, susilaikė atmestą. Aštuntas, atskiras balsavimas dėl pirmos dalies, intermodalinis transportas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaikė priimta. Devintas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Dešimtas už, prieš, susilaikė. Turime patikrinti. Dėl dešimto pakeitimo balsuojame. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Atmesta. 11. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Pirmasis kompromisas. Kas už? Prieš. Priimta. 17 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 18. Kas už? 18 antra dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. Antrasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 20 paskutinė jo dalis. Kas už prieš susilaikė priimta. 21. Ponas Rykė. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 22. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 23. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 24 už, prieš, susilaikė, priimta. 25 už, prieš, susilaikė, atmesta. 26 už, prieš, susilaikė, priimta. 27 už, prieš, susilaikė, priimta. 28 už, prieš, susilaikė. Turime patikrinti dėl 28, balsuojame. Ar visi spėjo balsuoti? Baigiame. Atmesta. Trisdešimt antras pakeitimas. Kas už? prieš susilaikę. Turbūt atmesta, bet turime patikrinti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 30 žodinis pakeitimas. Ar visiems tinka? Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 33. Pakeitimas 33. 3 dalys. Pirmoji dalis kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Antroji dalis. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Trečioji dalis. Už, prieš, susilaikė priimta. 29 pakeitimas. Už, prieš, susilaikė atmesta. Patikriname dėl 29, pradedame balsuoti. Ar visi balsavo?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 not no. to the compromise? No, no, no, they all they they fall be, they fall because it's not. Tie pakeitimai atkrenta, nes 42 yra priimtas. Dabar 45 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 46 pakeitimas, 40 buvo atsimtas, toliau dėl 46. Kas už? Prieš. Susilaikė. Man rodos atmesta, bet reikia patikrinti. Pradedame dėl 46 elektroninį balsavimą. Visi balsavo ir balsavimas baigtas. Atmesta. 47. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Banduojame dėl 47 pirmos dalies. Kas už? Prieš. Susilaikė. Man rodos priimta, bet turime patikrinti. Balsuojame dėl 47 pirmos dalies. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Priimta. 48. Kas už? Antroji dalis, atleiskite, tai 47 pakeitimo antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Keturiasdešimt aštuntasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Keturiasdešimt devintasis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Penkiasdešimt, kas už, prieš, susilaikė priimta. 51. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 52. Kas už? Prieš. Priimta. 53. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 54. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Paskutinis balsavimas. Galutinis balsavimas. Pradedame. Ar visi jau balsavo? Baigiame balsuoti. 36 už, 4 prieš, patvirtinta. Sveikiname poną pranešėją Kamal. Kitas balsavimas dėl dėrybų su taryba ir komisija dėl transporto transnacionalinių tinklų. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Priimta 34 už, 6 prieš. Ir todėl šio, šituo balsavimu mes patvirtiname darybinius įgaliojimus. Ačiū Jums, ponai, ponai ir ponios. Mes baigėme balsavimus dėl šių dokumentų. Dabar svarstysime aviacijos klausimus. Ačiū pirmininkė. Mažai laiko turėjome šiam dokumentui svarstyti prieš žiemos atostogas. Vis dėlto manau, kad mes galėsim deramų laikų baigti dokumento svarstymą. Kaip žinote, dabar mes norime ETS taikyti ir ne Europos viduje vykstantiems skrydžiams. Kokia čia yra motivacija? Nuo 1998 metų jau pradėjom ieškoti sprendimų į CAO lygmenių, bet vis dėlto nieko gero dar neįvyko. Ir dabar lapkričio mėnesį vykusėme posėdėje buvo pas, pasirodė pirmieji pozityvų ženklai, todėl aš ir labai sveikinu šį dokumentą ir prasidėjusias diskusijas. Mes jau prieš tai minėjome, kad ATS, tai yra prie, taršos leidimų priekybos sistemos principas, yra pats savaime geras, jis ir nekvestionuojamas, tačiau mes norime jo pagrindu dėrėtis globaliu lygmeniu. Todėl komisija sustabdymą apribojo kol kas tik tai metams, kad išliktų ir toliau spaudimas. Įvairiais pakeitimais mes tengiamės atkreipti dėmesį į tai, kad vieni vieneri metai yra tas laikotarpis, per kurį mes norim matyti kažkokių rezultatų ir kad ICAO per 2013 metus turi daryti pažangą. Ir mes laikomės tokios nuomonės, kad jeigu pažangos nebus padaryta, tai mes tuomet grįšime prie pas mus galiojančių teisės aktų ir ETS bus taikoma neribotai visiems skrydžiams iš ir į ES. Vis dėlto, jeigu ICAO padarys kažkokią pažangą, bus matyti, kad dėrybos sėkmingos, tuomet komisija turėtų informuoti parlamentą apie tokių dėrybų rezultatus ir daryti tą skaidriai. Antras dalykas, prieš komisijai imantis kokiu nors žingsniu, galiu įsivaizduoti, kad jeigu rezultatai bus geri, tai galbūt reikės kažkokių papildomų priemonių, taigi tada komisija turėtų teikti pasiūlymus, kurie būtinai turi apimti du labai mums reikšmingus dalykus. Pirmas dalykas, kad tos priemonės neturi iškreipyti rinkos, sakykime, kad ETS galiotų tik tai Europoje, bet negaliotų tarptautiniu lygmeniu. Taigi čia būtų pasiekmes mums nepriimtinos, taigi priemonės turi būti adekvačios. Kitas dalykas, kuris mums rūpės, kad parlamentas būtų pilnai įtrauktas į visas tolesnės diskusijas ir tolesnės procedūras. Taigi, kaip aš minėjau, tam tikras, buvo tam tikras spaudimas laiko prasme, bet jis nebuvo visiškai neįmanomas, Envi, neįmanomas pakelti. Envi ir toliau yra atsakingas už šį dokumentą. Tačiau mes ir toliau prašome komisijos, kad jie leistų mums dalyvauti tolesnėse diskusijose, nors mes teikiame tik tai nuomonę. Ir 26 sausio reikėtų balsuoti dėl šio dokumento ir aš prašau jūsų dėl pakeitimų tikrai pakeitimus pateikti tokiu metu, kad mes galėtume dėl jų balsuoti laiku ir galėtume laiku parengti savo nuomonę. Ačiū. Ačiū ponė Groš, ponas Alkadrau, žodis jums. Dank u wel, voorzitter. En ik wil de rapporteur danken voor het. Uh... Eh, Dėkuoju pirmininkė, aš norėčiau padėkoti pranešėjui už tai, kad jisai nepaprastai sparčiai parengė šį dokumentą. Labai greitai mums reikia parengti savo nuomonę kaip komitetui tam, kad galėtume padaryti bent šiokią tokią įtaką kolegų darbui. Na, aš kaip suprantu, mes iš principo nelabai ir nutolome nuo to, ką mes kaip transporto komitetas kažkada tai siūlėme, kai šis dokumentas prieš porą metų buvo dar tik rengiamas. Mes siūlėme veikti dviem laikotarpiais, iš pradžio apmokestinti vidau, Europos vidaus skrydžius, o antrojo, antrojo laikotarpio metu išplėsti sistemą ir kitų skrydžių atžvilgių po to, kai būtumėm įsitikinę, kad sistema veikia, kad būtų pakankamai buvę laiko ir šalims padiskutuoti apie tai, pasvarstyti. Toks dviejų žingsnių principas nebuvo tuo metu priimtas, tada įstatymų leidėjas nusprendė kitaip ir buvo iškilę tam tikrų sunkumų, kuriuos dabar mums ir tenka spręsti. Visi tą žinome. Komisijos pasiūlymas dabar yra pakankamai sažiningas. Komisija sako, okei, okay, tvarka, dabar reikėtų tas spragas arba tuos tas duris, kurias atvėrė į kavo posėdis, jomis reikėtų pasinaudoti. Kai kuriais atžvilgiais į kavo tikrai parodė gerą valią, kažkokiu pažadėjo tam tikrų dalykų ir iki kitų metų pabaigos pažadėjo parengti pasaulinio masto sprendimą. Yra įvairių galimybių. Jeigu tai pavyks, mes įsidžiaugsimės, Bet yra ir kitų, dar ne, mažiausiai dvi galimybės. Sakykime, toks projektas galėtų nepavykti ir tada mums reikėtų laikytis toliau savo pozicijos ir taikyti tuos teisės aktus, kuriuos mes esame priėmę, jie turėtų būti įgyvendinami. Kita galimybė yra kad pažangos bus pasiekta, tačiau ji nebus galutinė, nebus pasiektas galutinis susitarimas, tada reikės dar diskutuoti apie detalės. Tada kyla klausimas, ką daryti. Ar mums reikėtų dabartinį pasiūlymą sustabdyti, pratesti tą sustabdymą ar ne. Kadangi tokiu atveju tai susilpnintų mūsų dėrybinę poziciją, jeigu mes nuspręstume, kad mes vis tiek tada pratesime tą terminą. Apie tai reikėtų pagalvoti. Ir vienas dalykas, kuris yra būtinai reikalingas, tai yra tai, kad komisija atimiausiais mėnesiais privalo komu informuoti parlamentą, ypač šį komitetą, apie tai, kas vyksta, kad rugsėjo spalio mėnesį mes puikiai žinotume situaciją ir jos pagrindų galėtume nusistatyti savo naują poziciją. Toliau, ponia Maister. Dėkoju, pirmininkė. Nieko labai pridurti ir negalėčiau, kadangi kolegos beveik viskas svarbaus jau pasakė. Šiuo atveju yra taip, kad komisija pateikė pasiūlymą. ES turi savo poziciją, o visas pasaulis prieš tą poziciją sukilo. Aš esu optimistė, tikiuosi, kad pavyks rasti pasaulinio masto sprendimą ir pavyks dėl jo susitarti. Galbūt tai nebus tokia sistema, kokią siūlėme mes, nebus mūsų priekybos taršos leidimų pavyzdžių parengta sistema, galbūt bus kita sistema, dar geresnė, tai būtų puiku. Tačiau, jeigu taip neįvyktų, tada turime žinoti, ką mes darysime. Mes turime tada rodyti pavyzdį, kaip ir kitose politikos rytise, bet jeigu taip darysime, tai turime paskaičiuoti ir ką tai reikš mūsų oro linijų bendrovėms, ar tai neiškraipys konkurencinės aplinkos. Apie tai reikia galvoti, ir situacija yra pakankamai sudėtinga. Žinoma, būtų puiku, jeigu ICAO rėmose pavyktų susitarti pasauliniu mastu, tai būtų paprasčiausia ir tai būtų geriausia, lengviausiai pasiekiamas mūsų tikslas sumažinti išmetalus. Ir manau, kad reikia atidžiai stebėti visą situaciją ir aš tikiuosi, kad komisija kiekvieną žingsnį, kuris žengiamas tą kryptimį, mums išsamei apibūdins. Dėkojame toliau, ponas Kramer. Ačiū. Mes Matijo Groš pranešimą iš principo remiame. Vienas dalykas turi būti visiškai aiškus. ETS sistema neišpildo tų lūkesčių, netenkina tų lūkesčių, kurių, kuriuos mes į ją įdėjome. Kaina dabar yra 5 eurai, anksčiau mes tikėjomės, kad bus 12-13 eurų. Kadangi visame pasaulyje yra padaryta tiek daug išimčių tai sistemai, kad konkurencija šioje srityje, kuri turėjo atsirasti, ji tiesiog nevyksta. Dabar tai paskutinis šansas įvesti pasaulinę sistemą. Būtų puiku, jeigu pavyktų tą padaryti, bet aš labai skeptiškai nusiteikęs, kadangi amerikiečiai nepasisako prieš ETS sistemą, jie ir sutiktų su ją, jeigu europiečiai panaikintų draudimus skristi naktį. Tačiau tikiuosi, kad komisija į šias diskusijas net nesileis. Prisimenu, kaip buvo, kai mes įsivedėm ETS oro linijų bendrovės priėmė šią sistemą tik todėl, kad bijojo, jog bus įvestas kūro mokestis. Jeigu būtų įvestas kūro mokestis, tai skrydžiai taptų brangesni ir tokiu būdu būtų išorinės išlaidos vis dar, vis dar labiau internalizuojamos. Ir mes tą būtumėm priėmę, bet labai sunku tai įgyvendinti kūro mokestį turi kai kurios šalis šalies viduje, kai kurios šalis to neturi, tačiau visuomet, mokėti visuomet reikia už viską. Pavyzdžiui, geležinkelis visuomet moka už kūrą. Tai būtų B planas, taip sakant, kadangi oro linijų bendrovių finansavimas iš valstybės biudžeto, kaip jis dabar vyksta, arba dalinis finansavimas, tai yra neteisinga. Rusija, sakykime, neleidžia skristi virš Sibiro, visi dėl to nervuojasi, mes irgi galėtumėm kažką panašaus padaryti ir sakyti, Europoje gyvena 500 milijonų gyventojų, tai skry, ir skrydžiai čia yra labai dažni. Ir mes neturime leisti, kad mūsų viešieji finansai finansuotų kitų šalių skrydžių bendrovės tokiu būdu, neimdami jokių mokesčių. Uh, ir turime turėti tokį svertą, kad visi žinotų, kad jums neprisijungimas prie sistemos bus dar brangesnis, nes bus kažkokia pateikta dar brangesnė alternatyva. Tačiau reikia dar nepamiršti ir tai, kad lėktuvų išmetalai stratosferoje yra daug pavojingesni negu išmetalai paviršiuje, žemės paviršiuje. Taigi, kokia situacija iš vienos pusės mes dabar gyvename oro linijų bendrovių putimosi ir tokių burbulų atsiradimo laikotarpiu, kadangi visa tai yra finansuojama iš dalies per mokesčių mokėtojų pinigus. Ir, sakykime, tie, kurie dažnai skraido, naudojasi m, mm, iš tikrųjų finansavimu, kuris, kurį teikia tie maži žmonės, kurie skraido mažai. Dėkoju. Toliau, ponė Foster. Ačiū. Dėkoju, Matijo, už jo parengtą pranešimą. Mes irgi turime e, parengę alternatyvų planą. Mūsų frakcija turi tokį planą ir mes siūlome atidėti apivartinių taršos leidimų sistemos dėgymą, bet manome, kad moratoriumas turėtų būti taikomas visiems skrydžiams. Mes nekritikuojame E, jūsų veiksmų, jūsų sprendimų. Žinau, kad jums buvo tiesiog permestas šis klausimas, jis, jos vasimas prasidėjo aplinkosaugos direktorate ir dabar yra tikra betvarkė, niekas nieko nebeklauso. Mes akcentuojame tokias priemonės, e, kurių, kurias taikant visi, visos sektoriai prisimtų atsakomybę už taršą. Tačiau susidarė sudėtinga situacija tarptautiniu mastu ir niek, niekam ji nenaudinga. Taigi mes suprantame, kad vis dėlto balsavimas įvyks, kad tas klausimas bus, tas pranešimas bus teikiamas balsavimui, tačiau maname, kad tai nėra teisingas kelias. Manome, kad yra kitų sričių, kuriuose galima mažinti, kurių pagalba galima mažinti poveikia aplinkai, pavyzdžiui, pasitelkiant vieningo dangaus iniciatyvą, tačiau yra kaip yra. ES turi išlaikyti savo veidą kabutėse, kartais atsitinka, kad e, primami netinkami sprendimai, tiesiog reikia tai pripažinti ir eiti priekin. Manau, kad buvo padarta dėlė klaida, bandant išplėtoti tą sistemą ir įtraukti būtent šią sritį. Ir kaip jau sakiau, pirmininkė, kalbant apie tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją, sus, posėdis, tos organizacijos posėdis, konkretus posėdis nesiskiria nuo kitų tos organizacijos posėdžių. Ir aš tikrai neturiu, neturiu vilčių, kad ši organizacija pateiks atsakymą ar kažkokią išeitį. Todėl mes, mūsų frakcija, norime komisijai užduoti štai tokį klausimą. Už metų viskas turėtų veikti ir visi turėtų tą sistemą palaikyti, taip pat ir civilinės aviacijos organizacija, tačiau taip nebus nes niekas negali nieko priversti mm, ta, to daryti, kadangi tai viskas yra savanoriškų pagrindų daroma. E, ka, kaip bus, jeigu niekas nesilaikys tų siūlymų, nes amerikiečiai ne, atsisako finansuoti uh, šią sistemą tikrai europiečiai taikys apivartinių taršos leidimų sistemą. Taigi aš noriu užduoti klausimą, į kurį gal kažkas atsakys. Kai, kaip viskas atrodys už metų, kaip, kokia bus situacija už metų, kuomet kitos valstybės ne, nevykdys šių įsipareigojimų? Ponas Galeris. Foster. Ačiū. Po ponios Foster pasisakymo man nereikės kalbėti ilgai, aš tikrai pritarsiu tam, ką pasakė ji. Aš irgi manau, kad negalime apkrauti savo aviacijos dar labiau ir negalime užkrauti jai vienpusiškų įsipareigojimų. Jie ir taip patiria didžiulį spaudimą dėl įvairių priežasčių, dėl to, kad nesažininga konkurencija skverbėsi į Europą, sakykime, ir iš arabų šalių. Ir jeigu mes užkrausime jiems tokias vienpusės priemonės, tai bus neteisinga tai tikrai nepadės oro vežėjams egzistuoti. Todėl aš taip pat reikalauju, kad komisarė Hedegard į tai atsižvelgtų ir atsisakytų tokių vienpusiškų priemonių, sustabdytų jas tol, kol nebus surastas globalus sprendimas ATS e klausimų ir mes jokių būdų neturime vienapusiškai apkrauti savo rinkos dalyvių įsipareigojimas. Toliau ponas Saberman. Ačiū pirmininkė. Aš noriu, kad būtų užfiksuota posėdžio protokole, jog aš visiškai pritariu ką tik kalbėjusiems kolegoms. Jeigu mes iš tikrųjų tik norime išsaugoti ES reputaciją, mes iš tikrųjų pasieksime visiškai priešingo rezultato, nes visi sako, kad tai yra neprasminga. Reikia visuminio bendro sprendimo visų pirma. Ponas Peka. Danke, Herr Vorsitzender auch nur ganz kurz. Dėkoju, pirmininkė. Taip pat labai trumpai. Galų gali mes turim imtis visų įmanomų priemonių, kad nebūtų iškraipama konkurencija ir dėl to nukentėtų mūsų pramonė, mūsų verslininkai. Tai yra vienintelė, vienintelė išeitis, kurią aš matau, yra ieškoti globalaus sprendimo, kitaip mūsų aviacija civilinė aviacija patirs didžiulius nuostolius, tą sakė kolegos, prieš mane ir aš tam pilnai pritariu. Ačiū. Ačiū. Aš pats prieš suteikdamas žodį klimato kaitos direktorato atstovams žodį noriu pasakyti štai ką. Visų pirma, turime paremti Matijų Groš, turime palaikyti jo pranešimą. Mes tą nuomonę turime sparčiai apsvarstyti ir pristatyti aplinkosaugos komitetai, kad ir kokia nuomonė, kad ir kokia nuomonė ten būtų pristatyta. Nežiūrinti tai, kad e, susidariusi padėtis yra, kaip kažkas sakė, chaosas, vis tiek mes turime palaikyti Metijų Groš pranešimą. Kitas dalykas. Noriu apibendrinti narių pasisakymus ir tikiuosi, kad klimato direktorato atstovai bent jau uh, perdo šią informaciją. Mūsų komitetui kelia nerima. Štai kas. Kas bus, jeigu į KAO generalinėje asamblėje nebus pasiektas sutarimo? Kas bus tuo atveju? Kaip žinome, tarptautinė civilinės aviacijos organizacija yra tokia organizacija, kurioje susitarti nėra paprasta, ypač tokiais klausimai kaip šis ir tas laiko sustabdymas tai iš tikrųjų yra bandymas išsaugoti bent kažkokią tai reputaciją. Ar prasidės kažkokios kovos ir karai, nežinau. Gal tai yra bandymas siekti bendro susitarimo. Bendras pasaulinis susitarimas yra svarbiausias dalykas ir aš sutinku, kad mes iš tikrųjų esame labai nepavėdėtinoje situacijoje. Ir kalbant apie tai, yra e, iškraipimų, netitikimų ir pačioje Europos Sąjungoje, kalbant apie, apie vartinių taršos leidimų sistemą. Atsisakoma prisimti įsipareigojimų. Aš su, kai kuriais klausimais sutinku su Maiklu, kad reikia e, alternatyvaus plano, tačiau nežinau, kad ne, nesu tikras, ar jo siūlomas planas yra tas planas, kurio mums reikia. Reikia rimtai svarsyti, kas bus, jeigu bus. Galbūt, jums, galbūt mano pasisakymas yra pesimistiškas, bet e, dėja, pastaraisiais metais turėjau pagrindo būti pesimistu. Todėl turime žinoti, ką darysime, jeigu pasitvirtins blogiausias scenarijus, ką darysime, kaip reaguosime, jei nebus pasaulinio susitarimo. Pavyzdžiui, jeigu nesusitariama, tai koks bus mūsų atsakas, mes vis tiek dėgiame apivartinių taršos leidimų sistemą. Aš suprantu tokio žingsnio logiko, tačiau ką darysime tuo met, kai atsidursime toje pačioje pozicijoje, kurioje buvome prieš sistemos ta, suspendavimą. Ar imsimės pavyzdžiui, ar, ar, sus, ar nesusilauksime e, atsakomųjų veiksmų iš trečiųjų šalių. Mes kalbame apie tai ne dėl to, kad e, manome, tikime, kad pas, pas, susitarimas bus pasiektas. Mes tikrai skeptiškai vertiname šias perspektyvas. Pone Ilaina Baden, teisingai ištariau jūsų pavardę iš klimato kitos direktorato. Prašau žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti visiems pasisakiusiems. Labas rytas. Noriu prisijungti prie tų, kurie dėkoja ponui Grošui už tokį taip greitai parengtą pranešimą, pranešimo projektą. Ir aš norėčiau taip pat pabrėžti, kad jis tikrai, jis ir visi nariai nemažai nuveikė, e, susipažindami su E, pateiktų siūlymų, su siūlymu taikyti išlygą ir noriu padėkoti už tai, kad veikiate taip e, kolektyviai. Iš tiesų, e, šioje situacijoje dirbame tik išties sparčiai. Ši susidariusi situacija reikalauja pragmatiško požiūrio ir visų susijusių atstovų bendradarbiavimo. Pirmoji, pirmasis darbo grupės posėdis taryboje įvyko ir dabar atitinkami komitetai sėkming, dirba nagrinėdami šį klausimą. Norėčiau išsakyti keletą minčių. Visų pirma, komisija išlieka įsipareigojusi viską daryti skaidriai, e, kalbant apie šios išlygos taikymą ir mes sutikėme informaciją visiems dalyvaujančiams bendrame sprendimų priimimo procese ir mes manome, kad ES suinteresuota, kad tas procesas išliktų švarus ir skaidrus. Pramonės sektoriaus atstovai, valstybių narių administracijų, darbuotojai, trečiųjų šalių institucijos reikalauja tokio aiškumo, aiškios informacijos. Būtent to mes ir siekiame, bendraudami su savo partneriais. Toliau kalbant apie apie vienodas sąlygas užtikrin, vienodų sąlygų užtikrinimą visiems ir konkurencijos iškraipimą. Mūsų pasiūlyme visiškai aiškiai pasakyta, kad tai yra e, išlyga, kuria pribota laikė, tai yra vienerių metų išlyga e, pagal 16 straipsnį ir gavę šią išlygą mes turėsime galimybę dirbti švariai, aiškiai pagal E, toliau plėtodami apivartinti taršos leidimų sistemą ir taip pat atitinkamai procesams civilinės, civilinės aviacijos organizacijoje susitvarkyti. Tai bus laikina priemonė ir mes nemanome, kad tos priemonės taikymas kažkaip paveiktų lygių galimybę užtikrinimą visiems. E, bendrovės veikiančios Europoje, kurios E, aptarnauja Europos viduje vykdančius skrydžius, privalės, taik, e, privalės už, laikytis visų ES teisės aktų ir joms visoms galios tie, tie patys reikalavimai ir jos turės atsisakyti kai kurių joms suteiktų galimybių. Kalbant apie konkrečius straipsnius, e, tai ir apie laikiną to mechanizmo taikymą, E, apie visą tai kalbama, bus kalbama trilogo susitikimuose ir komisijos tarnybos turės apsvarstyti šios klausimus viduje ir priimti atitinkamą sprendimą. Galiausiai noriu pasakyti keletą žodžių apie procesus e, ICAO. Iš tikrųjų, mes visi pageidaujame kiek įmanoma didesnio iškumo e, rugsėjo, spalio mėnesiais. Tačiau tai yra tarptautinės dėrybos. E, kaip aiškiai, kaip atvirai mes norime, jeigu mes aiškiai ir konkrečiai pristatysime savo lūkesčius, tai irgi turės įtakos dėrybų eigai. Ir aš tikiuosi atsakingų minčių, atsakingo požiūrio į šį procesą. Ir tose tarptautinėse dėrybose mes klausomės ir trečiųjų šalių atstovų, bet mes taip pat siekiame tinkamai pagristai apginti ES interesus. Uh, Šiuo metu aukšto ligmens pareigūnų grupė, kurį, kurią įkūrė e, pirmininkas Korbei Kao, nagrinėja e, surinkas susijęjamas priemonės ir nagrinėja keletą aspektų. Visų pirma, e, pagrindų. E, taisyklių nuostata, pagal, pagrindų taisyklės, pagal kurias galima būtų įvesti pasaulinę taisyklę. Taip pat tos e, pasaulinės vieningos taisyklės įvedimo reikalingumą ir galimybės, bei taip pat svarstomas dėrybų tvarkarašys. Ir tre, trečias aspektas - svarstomi kiti susiję dalykai - techninės priemonės, nacionaliniai veiksmų planai. E, ir tai tikrai gali būti duoti daug naudos. Todėl mes manome, kad sprendimas, kad toks sprendimas būtų visa apimantis ir per metus taikant šią priemonę būtų galima tikrai daug nuveikti ir tai būtų visiems naudinga. Ir tuo tarpu mes tikimės, kad bus susitarta, bus priimtas sprendimas ir mums atsivertų tikrai reta galimybė dalyvauti kavo procesuose. Mes galėtume tikėtis prasmingos e, to IKA organizacijos posėdžio numatyto rugsėjo spalio mėnesio baigties ir atitinkamai e, tuo tarpu e, keistume, koreguotume apivartinių taršos leidimų sistemą. Ponas Groš. Dėkoju už komentarus ir už pastabas. Aš norėčiau trumpai pakomentuoti komisijos pasisakymą. Visiškai aišku, kad mes kalbam apie tokį, tokią sistemą, jeigu ICAO platformoje pamatysim kažkokiu tai teigiamų poslinkio ženklų, tai aš manau, kad ir parlamentas, ir komisija bus suinteresuotas bendradarbiavimu. Ir mes netiek turime žiūrėti, kokie čia straipsniai dabar turi būti uh, taikomi, bet tiesiog reikia parlamentui suteikti galimybę būti informuojamam apie tai. Parlamentas tikrai labai atvirai žiūri į diskusijas ir tikrai suteikia dėryboms, komisijai dėryboms pakankamai veiksmų laisvės. Ir aš manau, kad šitas aspektas turėtų būti ypatingai pabrėžtas. Na, kitas dalykas, galbūt atsakys ir į Brian Simpsono klausimą. Uh, mes neturim jokių kitų alternatyvų, kaip tik tai pasakyti taip, jeigu sėkmės nebus pasiekta, tuomet mes taikysime tai, kaip tą sistemą, kuri yra numatyta dabartiniais ES teisės aktais. Jeigu jau dabar pradėsime renkti planą B, tokiu būdu mes susilpninsim, atsiprašau, visą ES dėrybinę poziciją ne tik ES, bet ir tų tarptautinių dėrybininkų dėrybinę poziciją, kuri dabar, kurie dabar ieško globalaus sprendimo. Taigi, ačiū Jums už diskusiją ir aš džiaugiuosi, kad mes dabar bent jau turime tvarkaraštį, kurio laikydamiesi mes matome, per kiek laiko mums reikia parengti savo nuomonę, ką mes ir ketiname padaryti. Ačiū, ponia Groš. Pakeitimus reikia įteikti iki sausio 28 vidurdienio. Balsuosime transporto komitete e, vasaro 19 ir ap aplinkosaugos komitete balsavimas turėtų būti vasaro 26-ąją, plenariniam posėdžiui klausimas bus teikiamas balandžio mėnesį. <clears throat> Taigi, nepamirškite, kad visų pirma pakeitimai iki e, sausio 28 vidurdienio. Ačiū. Dabar pereinu prie Europos e, Sąjungos išorės politikos aviacijos srityje ir e, ši, tai yra savo iniciatyvą rengiamas pranešimas, autorius ponas Marinesku. Žodis jam. Ačiū pirmininkė. Kaip puikiai žinote, Šio klausimo imtasi 2005-aisiais, parlamentas 2006-aisiais priėmė rezoliuciją, tačiau nuo to laiko kai kas pasikeitė, pasistumėta sudarant susitarimus su trečiosiomis šalimis ir kuriant bendrą aviacijos erdvę su, kaiminėm, su ES kaiminėmis. Vis dar iš, tačiau išlieka dar nemažai darbų, kuriuos reikia atlikti. Reikia nepamiršti, nepamiršti iššūkių šioje srityje. Daugiausiai, labiausiai e, oro eismas auga Azijoje ir Kinijoje, tai žinoma susijęs su ekonomikos augimu, nes ten e, ekonomikos augimas spartesnis nei čia. Ir kalbant apie tai, kad mes norime ES išorės politikos aviacijos rytyje, kuri būtų naudinga mums, visų pirma reikia išspręsti vidinės problemas. Reikia užbaigti vieningo um, Europos dangaus um, kūrimo iniciatyvą. Ir mano galva, š, š, su šia iniciatyva atsidūrėme klavietėje. Yra daromi veiksmai, tačiau jų nepakanka. Vieningo Europos dangaus iniciatyva apima ir valstybės, kurios yra ES kaimynės. Taigi, kai kalbame apie susitarimus su šalimis, trečiosiamis šalimis ir norime įtraukti kažkokias susijęs nuostatas į tuos susitarimus, tai visų pirma, tos nuostatos, tokios sutartys turi būti sudarytos ES valstybių narių. Manau, kad reikėtų e, komisijai visų pirma suteikti galiojimus dėrėtis e, su mūsų svarbiausiais prekybiniais partneriais, tai yra Indija ir Kinija. Ir taip pat turėtume atkreipti dėmesį į į tai, kokie apribojimai suvaržymai šiuo metu taikomi oro bendrovėms, bei apsvarstyti ir e, vidinės konkurencijos klausimą e, šalių taikomus mokesčius ir oro, oro linijų keleiviams taikomus mokesčius. Manau, kad reikia parengti rezoliuciją ar pranešimą kuriame būtų akcentuojamos palankios sąlygos e, nuosekliai išorės aviacijos politikai, kuri prisidėtų prie bendros ES ekonomikos politikos stiprinimo šiuo krizės laikotarpiu. Tuo pat metu, žinoma, tai e, veiktų, tai, tai turėtų tiesioginio poveikio ir komerciniam e, oro eismui. Ačiū. Toliau ponas Elkadraui. Ja, dank u wel, voorzitter. En uh, bedankt voor de rapport. Eh, <clears throat> Ačiū pirmininkė ir dėkoju e, pranešėjų įžanga. Šis nuomonių apsikeitimas pirmasis dar matysime, kaip klostysis dėrybos dėl šio klausimo. Norėčiau pabrėžti du dalykus. Pirmiausia, reikėtų įvertinti tuos aviacijos sustarimus, kurie jau sudaryti tarp ES ir trečiųjų šalių. Reikia juos išsamei išnagrinėti ir išsiaiškinti, ar tikrai jie mums naudingi, nes tai dar nėra aišku. Esame sudarę tokių susidarimų, kur savo norų atsisakėme rinkos dalies. O tokia situacija nėra tinkama. Atvirkščiai turėtų būti vienodos sąlygos ir aplinkosaugos rytyje, ir socialinės sąlygos. Jeigu tokių nuostatų nėra, tai sunkiai įmanoma užtikrinti tikr, tinkra, tikrą konkurenciją. Štai toks pirmas punktas, o antrasis būtų toks. Kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, Persų įlankos regione daug investuojama į aviacijos bendrovės. Valstybinių investicijų daug ir tai iškreipia konkurencijos sąlygas viso pasaulio mastu. Kaip turėtume spręsti šitą problemą? Ir galutinė pastaba patys čia turėtume susitvarkyti ES. Skirtingos valstybės taiko skirtingas taisyklės, pavyzdžiui, dėl socialinių darbo sąlygų ir susitarimų. Reikia, kad tokia padėtis pasikeistų, mums reikia bendrų, harmonizuotų taisyklių. Judame link to tikslo, bet mūsų laukia dar daug darbo. ponas Benjen. Ačiū. Džiaugiuosi šiuo pranešimu. Mes taip pat išnagrinėjome komisijos pranešimą apie tai, kas jau atlikta ir ką reikės atlikti. Jei Europa globalime pasaulyje nori išlikti transporto centru, mums labai svarbu turėti stiprią aviacijos politiką. Europos lygmenių priimami sprendimai ir veiksmai turėtų dėrėti tarpusavyje ir atitikti bendrą pasaulinę situaciją. Todėl EASOS patikimumas, taip pat stiprus mūsų balsas tarptautinė, tarptautinėje civilinės aviacijos organizacijoje yra svarbiausi dalykai. Aš sutinku, kad reikia įvertinti visą Europos aviacijos organizaciją grandinę, visas grandis reikia įvertinti. Aš norėčiau pabrėžti komunikatą, kurį nesiniai paskelbė avialinijos, e, reikšdamo susirūpinimą tam tikrais draudimais, pavyzdžiui, dėl antikorozinių medžiagų naudojimo. Labai sunku įgyvendinus tokį draudimą būtų joms prižiūrėti savo lėktuvus joms tektų skristi už ES ribų, kad galėtų padengti lėktuvus antikorozinėmis medžiagomis. Ir turime įvertinti, ar tokie draudimai tikrai yra nuoseklūs ir atitinka pasaulinę situaciją. Aš norėčiau, kad šiame pranešime būtų kalbama ne tik apie oro uostus, jeigu Europa nori likti transporto centru pasaulyje, tai labai svarbu taikyti inovatyvius sprendimus. Mums trūksta, pavyzdžiui, e, pajėgumų, Heathrow oro uostą paminėčiau. Taigi mums reikia kalbėti apie oro uostų susitelkimus, antrinius oro uostus, tokias koncepcijas, kurias naudoja Vokietijoje Lufthansa. Toliau, pasaulinės priekybos klausimai. Aš pritariu dviems kalbėjusiems kolegomus. Iš tikrųjų, verta pasidomėti, kas surašyta mūsų susitarimuose, ne tik su Kinėje ir Indija, bet ir su JAV. Mums rinka, JAV rinka vis dar yra užverta. Aš tikiuosi, kad e, galbūt per prekybos klausimų dėrybas su JAV šitas klausimas bus įtrauktas į darbo tvarką kaip vienas svarbiausių. Ir dar sėk dėkoju dirbusiems kartu kolegoms. Pone Foster, ačiū pirmininkė, dėkoju pranešėjui. Reikia grįžti į ankstesnius laikus, nei 2005 metai. Jau tada mes pradėjome su ponu Loyola de Palafijo dėrybas dėl bendro dangaus. Jūs tuo metu komitetui uh, nepirmininkavote dar. Taigi šitas klausimas darbo tvarkėjo jau seniai. Transporto generalinis direktoratas judėjo į priekį nuo to laiko milžiniškai žingsniais. Tai nebuvo lengva. Labai svarbu yra pasauliniai sustarimai. Iš pradžių turėjome abejonių dėl dvišalių susitarimų dėl paslaugų, o nuo to laiko, nuo tų dėrybų pradžios padaryta daug pažangos. JAV, pavyzdžiui, yra labai svarbus priekybos partneris ir reikės pasiekti pažangos toje srityje, taip pat ir su kitomis šalimis dėrybose. Aš nenoriu Jums nurodinėti, kaip reikėtų dėrėtis, tačiau sudarant paslaugų sustarimus su trečiosiomis šalimis reikia turėti omenyje, kad ne visada gausime viską, ko norime. Taigi reikia rasti bendrą abiejų šalių gerą sprendimą. Kiekvienos smulkios detalės neišgausime iš to sustarimo, tačiau turime užtikrinti pagrindinius dalykus. Mm, Azija ir artimieji rytai, jų stiprėjimas yra mums pagrindinė problema, o mums trūksta infrastruktūros, trūksta oro linijų pajėgumų. Be abejo, Heathrow reikia trečio arba netgi ketvirto pakilimo tako, jūs, manau, sutiksite, mums reikia visoje Europoje stipresnės konkur... E, infrastruktūros, jei norime konkuruoti. Taip pat oro eismo valdymas ir bendras dangus. Ta iniciatyva yra labai svarbi. E, tai ta atsakomybė tenka valstybėms narėms. Čia situacija rimta. Jeigu mes norime konkuruoti, turime būti lyderiai, o mus dabar stabdo tai, kad valstybės narės nepakankamai rimtai žiūri į savo įsipareigojimus. Taigi, reikia jas pastumėti tinkamą kryptimi, kad jos sukurtų mūsų bendrovėms tinkamą infrastruktūrą. Baigdama noriu pasakyti, kad ETS, emisijų prekybos sistema, tai nenaudingas dalykas. Mes turime neužversti e, Europos oro bendrovių kalnų reglamentų. Žinoma, reikia užtikrinti, kad keleiviai skristų saugiai, kad būtų vartotojams užtikrintos sąlygos. Tačiau neperlenkime lasdos, nes e, taip mes sugriausime savo konkurencingumą dėl tų priežasčių, kurias aš minėjau. Baigdama, pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad čia kalba eina ne tik apie oro transporto pramonę, juk reikia galvoti ir apie tiekimo grandinę, bet to apie turizmo sektorių. Turistus atgabena, atgabena į Europą juk oro bendrovės. Visą tai bendras vaizdas. Jį reikia turėti omenyje. Taigi, aš pritariu tam, kad komisija tęstų savo darbą, dirbtų konstruktyviai, aktyviai, tačiau prašyčiau atsižvelgti į kai kurios mano komentarus. Aš ne pesimistė, aš realistė. Matykime, su kuo konkuruojame. E, kaip sakiau, Azijoje arba rytų, artimuosiuose rytuose labai nesunku e, pastatyti naują oro uostą. O mūsų oro linijoms turėtų būti sudarytos sąlygos konkuruoti sąžiningomis sąlygomis. Ponas Groš. Taip, aš norėčiau padėkoti pranešėjui už jo nuveiktą darbą ir kaip buvo minėta, tai yra pirmoji diskusija šią temą. Bet susijusi su tomis temomis, kurias mes svarstome pastaruoju metu. Jos visos rodo, kad mums reikia europinio požiūrio, europinio požiūrio taško ir nuostatų, dėl kurių mes apsispręstume patys. Mes turime nustatyti kažkokius kokybės kriterijus, tiek aplinkosaugai, tiek techniniai ir ekonominiai aspektai yra svarbus. Tačiau yra klausimas, ar mes esame pajėgus įtikinti laikytis tų pačių kokybės reikalavimų ir kitus Ar mes galime tą padaryti, ar ne? Tai ir yra esminis klausimas. Ir būtent ties juo reikėtų apsistoti šioje srityje, svarstant visus klausimus. Man atrodo, kad Europoje mes turim parodyti, kad mes nenorime pigesnio, bet geresnio sprendimo. Kas yra tas geresnis sprendimas? Uh, tai nebūtinai yra tik tai rinkos diktuojami sprendimai. Reikia atsižvelgti ir į kitus aspektus. Ir mes turime įtikinti kitus, kad tie kiti aspektai yra svarbus. O kita pastaba. Europiečiai turi suvokti, kad jeigu mes tam tikrose srityse kalbam 27 balsais, o ne vienu, tai mes nieko nepajėgsim įtikinti kai pasižiūrim į tuos susitarimus, kai jūs minėjot pati ir vieningą oro erdvę, ir atvirą erdvę ir panašiai, tai suprantam, kad Amerika, sakykime, ar pasirašus susitarimus ne su Europą, bet su 27 šalim Europoje. Ir kartais suteikia vienoms šalims daugiau laisvių negu kitoms šalims. Nors, sakykime, mes Amerikos kap... kabotažą remiam savo viduje, o jie mums iš vis neleidžia užsiimti tuo. Taigi, uh, reikėtų suvokti, kad jeigu mes deramės 27 balsais, mes silpniname savo poziciją. Tai yra pats pagrindinis dalykas, dėl kurio mums reikia susitarti. Ir sakykime, man stebint situaciją, sakykime, Belgijoje, Liežė, kaip ten yra deramasi su amerikiečiais dėl ta, tam tikrų sąlygų oro uostuose, tai supratau, kad iš tikrųjų yra mūsų pra, problema nesusitarimas tarpusavėje. Sakykime, kai kalbam apie tas funkcinius oro erdvės blokus, yra lygiai tas pats. Mes negalime pasiekti jokios pažangos tik todėl, kad nesusitarėme tarpusavyje. Taigi nuo čia ir reikia pradėti, reikia atkreipti valstybių narių dėmesį į tai, kad mūsų stiprybė būtų vienybėje ir mes būtent ten pralaimime ir praleidžiame savo galimybės, kai nesusikalbame tarpusavyje. Ačiū. Ačiū, ponia Grošai. Pone Marnesku, noriu padėkoti Jums už šio pranešimo pristatymą ir mes keičiamės nuomonėmis. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tris e, sritis, kalbant apie ES išorės aviacijos politiką. Visų pirma, EASOS e bendras darbas, ar, ar, ji, ar jai pati, patikima e, teikti, išduoti sertifikatus. Šis klausimas iškilo praėjusią savaitę E, kuomet iškilo Boeingo 707 e, defektų atvejais. Todėl EASA e turi ko koordinuoti tokius, tokių atvejų tyrimą draugę su kitais reguliuotojais. Kitas klausimas, kurį iškėlė ponė Foster. E, tai ES vaidmuo tarptautinės, tarptautinės civilinės aviacijos organizacijoje, apie tai kalbėjo ir ponas Benjon. Kartais e, atskios valstybės narės, o ne Europos Sąjunga kaip po tokia dirba į KAO. Todėl būtų naudinga išsiaiškinti, ar, na, ar neiškyla problemų, ne tiek problemų, bet išsiaiškinti, kaip saveikauja ir, koordinu, ir bendradarbiauja valstybės narės e, toje organizacijoje, kai iškyla sudėtingų klausimų svarsimas. Trečias aspektas - santykiai su Rusija. Ir ypač dėl teisų skristi virš kai kurių zonų. Mes ES jau kurį laiką labai, deda labai daug pastangų bandydama įtikinti Rusiją elgtis racionaliau, bent jau mūsų nuomonė, dėl kai kurių skrydžių ir um, su tuo susijusi ir apivartinių taršos leidimų taik, sistemos taikymas. Tačiau mūsų išorės politikos svarbiausių aspektų ateityje bus mūsų santykiai su Rusijos federacija. Jie daug ką apspręs. Ir aš prilyginčiau šiuos santykius savo svarbą mūsų santykiams su jungtinėmis valstijomis. Taigi šios, šiuos tais aspektus turime ypač atidžiai išnagrinėti toliau. Komisijos vardu ponas Baldvin. Ačiū pirmininkė, labas rytas. Man tikrai sunku uh, kažkam nepritarti, kas sakoma šią komitete šį rytą. Uh, Tai tikrai stebėtinas dalykas, apžvelgiant mūsų pastarojo dešimtmečio darbą. Visų pirma, noriu padėkoti ponui Marinesku už jo parengtą pranešimą. Džiugu matyti ir poną Alkadravį, kuris rengė pranešimą 2005-aisiais ir yra tikrai e, puikiai susipažinęs su šiuo klausimu. Pradžioje jūs akcentavote, kaip svarbu matyti bendrą situaciją, Aš sutinku su jūsų pastebėjimais dėl bendros oro e, erdvės iniciatyvos, užsirašiau jūsų pastebėjimus dėl mokesčių, dėl infrastruktūros. Taip pat jūs, pirmininkai, akcentavote ESOS e, vaidmenį. Norėčiau kai kuriuos klausimus e, aptarti. Komisija, kaip ir nebėjo jūs, suvokėte, kad e, aviacijos sektorius yra labai svarbus užtikrinant darbo vietų augimą, e, jungtis, ryšius. E, tuo tarpu e, mes, mums sekasi kol kas neb, neblogai pas Europos Sąjungoje, yra vienų, ge, vienos geriausių pasaulyje oro linijų, taip pat aviacijos sektorius yra stambus darbdavys, čia dirba apie 5 milijonai žmonių. Žinoma, šis sektorius išgyvena sudėtingus laikus ir būtent todėl komisija nusprendė peržiūrėti mūsų aviacijos, esą, aviacijos išorės politiką. Ir norime išsiaiškinti, ar 2005 metais patvirtinti politiniai tikslai dar atitinka e, susidariusią padėtį, taip pat bandome spręsti ateities iššūkius vertinant e, tai, ko pavyko pasiekti vykdant šią politiką per pastarąjį dešimtmetį. Tai tuos pasiekimus skirstame tris grupės - teisinio pasitikėjimo atkūrimas, e, santykiai su kaiminėmis šalimis bei išsamų susitarimai su svarbiausiais partneriais. Sakyčiau, kad pasiekėme tikrai spūdingų rezultatų. Mes užtikrinome beveik 200 dvišalių. E, susitarimų dėl dvišalių skrydžių, taip pat užtikriname reikalingą teisinę aplinką, kad jie galėtų būti vykdomi. Taip pat išplėtojame bendrą aviacijos erdvę draugę su kaiminėmis šalimis, pasirašėme sutartį su Vakarų Balkanais, Gruzija, Moldova, taip pat darėmės dėl kitų sutarčių. Tos sutartys duoda ekonominės naudos, pavyzdžiui, e, su Vakarų Balkanais ir Maroku pasirašytos sutartys. E, yra ypač naudingos 2011 buvo pasirašta sutarčių, už kurių bendra vertė yra 6 milijardai eurų. Taip pat turime, turime nepamiršti su, kan, su JAV, Kanada ir Brazilija pasirašti susitarimų. Sakyčiau, kad tai veiksminga politika ir jį pasiteisina. Tačiau Europos konkurencinė pozicija e, nukentėjo mūsų bendrovės susiduria su didžiulė konkurencija. Tai, tai iš dalies susiję ir su emisijos e, leidimų sistema. Todėl nusprendėme, kad reikia peržiūrėti šią politiką siekiant išlaikyti e, konkurencingą aviacijos sektorių pasauliniu mastu. Taigi mes turime eiti priekin arba atsilikti. E, konstatuojame, kad yra e, e, susiskaldimas nacionaliniu pagrindu, yra kitų problemų. Aš sutinku su pono Grošo pastebėjimais, pritariu, e, ponė pirmininkė, ir jums, bei ponai Forster, dėl svarbesnės svarbesnio civilinės aviacijos organizacijos vaidmens artimo, vidutinės artimos trukmės laikotarpiai niekas nepasikeis. Tačiau svarbiausias mūsų tikslas turėtų būti koordinavimas. Tarptautiniai partneriai. Ir manau, kad Junktinės valstijos patvirtins, kad mes e, labai sėkmingai bendradarbiaujame su jais toje organizacijoje, siekdami įtvirtinti Europos poziciją vieningai Europos pozicijai čia iškyla daugiausia iššūkių. Ir jūs labai E, teisingai pastebėjote iškeldama santykius su Rusija aspektą. Tai ypač svarbu. ES ypač svarbu išlikti vieningai šiuo klausimu. Ir vertinant tai, kas įvyko santykiuose su Rusija per pastarosius keletą metų, reikia konstatuoti, kad Rusijai, Rusija sėkmingai gyventino skaldyk ir valdyk taktiką. Taigi parengtame komunikate mes aptarėme visus šiuos klausimus, ne tik, tai yra ne tik filosofiniai pamastymai, mes e, ir praktiškai bandome siūlyti sprendimus, e, kaip aviacijos sektorius galėtų atremti jo laukiančius iššūkius, kaip galima būtų konsoliduoti politiką ir spręsti kitus klausimus. E, lygių galimybių užtikrinimas visiems, šiandien daug apie tai kalbame. Ir šiame kontekste E, reglamentavimas, kaip kai kurie kalbėtojai minėjo, vėl mums primena, kad svarbu Europos mastu patvirtinti taisyklės. Kai kurios valstybės narės derasi individualiai, tačiau joms nepavyksta pasiekti pažangos. Jos nesudaro sutarčių ir dėl to kartais e, e, teisės į skrydžius perduoda kitoms bendrovėms, ne Europos bendrovėms. Mes manome, kad ES būtų tikrai naudinga platesnio užmojo ES išorės aviacijos politika. Čia atsiveria naujų verslo galimybių, tai taip pat leistų mums užtikrinti savo interesus. Ir bendrais bruožais mums reikia daugiau Europos šioje politikoje. Mes pritarėme tarybos išvadoms šiuo klausimu, pasigendame kai kur platesnio užmojo Tačiau išvados atveria kelią pragmatiškam, atviram dialogui su valstybėmis narėmis. Dabar tikėsimės e, par parlamento e, <coughs> kaip koordinatoriaus vaidmens ir tikimės, kad ši aptariama politika bus sėkmingai gyvendinama. Mulțumesc, domnule președinte. Ponas Mainescu, ačiū pirmininkė pateiksiu kelias pastabas. Štai kalbėtojai teisingai nurodė, kad šita sritis ir labai sudėtinga, bet taip pat ir labai svarbi. Aš tikiuosi, kad man pavyks pateikti tokį dokumentą, kur būtų nurodyti konkretūs šios politikos elementai, ko mes iš jos norime, ką norime pasiekti artimiausioje ateityje, ką turi atlikti šiai politikai svarbios institucijos, taip pat ES, kaip turėtų dalyvauti, kaip mes galėtume kalbėti vienu balsu, kokie yra mūsų ateities tikslai ir kaip mums jų pasiekti. Ačiū uždėmesi. Ačiū Jums, ponas Marinesku. ataskaitos. Projektas bus pristatomas kovo 18-19 dienomis komiteto posėdėje. Po to kovo 27 yra terminas pateikti pakeitimus, o nagrinėjimas bus e, balandžio 22-23 dienomis. Pakartosiu, 18-19 kovo pristatymas pakeitimai kovo 27, pakeitimų nagrinėjimas 22-23 balandžio posėdėje, o komitete balsuojama gegužės 7 dieną. Ačiū Jums, ponas Marinesku. Toliau savo iniciatyvą pateiktą, pateiktą ataskaitą, pono Higgins ataskaitą apie elektroninius kelių mokesčius ir kelių vinietę. Aš norėčiau jūsų paprašyti palūkėti dešimt minučių, nes dar netvyko šešėliniai pranešėjai. Taigi Kaip amerikiečiai sako, dabar paskelbkime 10 minučių atsipalaidavimo per traukėlę. Ponas Higgins, ar jūs neprieštaraujate? Gerai, 10 minučių per traukėlę.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 Ponios ir ponai, teskime darbą. Elektroninės kelių rinkliavos ir kelių vignietės. Ponas Higgins, ačiū pirmininkė. Pirmiausia, šiek tiek prieš istorijas. Jau kurį laiką ES stengiasi, kad kelionės tarp valstybių būtų kuo sklandesnės. Šioje srityje pirmieji bandymai buvo tokie netrukdyti veikti vidaus rinkai, nenustatyti jokių mokestinių kliūčių, taip pat e, suteikti pirmenybę toms transporto priemonėms, kurios mažiausiai teršia. Svarbiausi klausimai - kaip mums finansuoti infrastruktūrą sąžiningai ir pakankamai taupiai, tačiau netrukdant keturioms rinkos laisvėms? Kaip mes galime užtikrinti, kad e, toliau būtų plėtojamas principas moka teršėjas. Ir galiausiai, koks geriausias būdas įgyvendinti veikiančią europinę elektroninių kelių rinkliavų sistemą EETS. Komisija paskelbė du komunikatus. Vieną dėl valstybių narių įmamų kelių mokesčių ir infrastruktūros ir antrą dėl EETS siejantis elementas yra kelių mokesčiai. Tačiau kiekvienam iš šių klausimų reikia skirtingų teisės aktų. Pažanga lėta. Ir dėl EETS pažanga mus nuvilia. Europos komisija tai taip pat nurodo. Komisijai turbūt teks grįžti prie projekto ir pabandyti parengti griežtesnį teisės aktą, greičiausiai reglamentą, kad būtų užtikrintas veiksmingos sistemos sukūrimas. Dėl EETS galima pasakyti, kad pradinės diskusijos su paslaugų teikėjais ir mokesčių rinkėjais rodo, kad suinteresuotos šalis nori sukurti tokią sistemą, kuri būtų naudinga kelių naudotojui. Pagrindinė užduotis ir pagrindinė kliūtis atrodo yra politinė ir komercinė, o ne technologinė kliūtis. Aš, kaip pranešėjas, manau, kad e, sukūrus vieną sistemą, kuri galiotų visose keliuose ir rinktų mokesčius bendrai, tai yra įmanoma. Tačiau neįmanoma priversti suinteresuotų šalių tai įgyvendinti per prievartą. E, komisijos Komunikate nekalbama apie nemokamą naudojimąsi keliais. Aš manyčiau, kad reikėtų į šitą klausimą atkreisti daugiau dėmesio ir skatinti jo naudojimą ES. Aš kaip pranešėjas manyčiau, kad reikia žiūrėti šitą klausimą realistiškai. Aš išklausiau įvairiausius būkštavimus, kurios reiškia šio verslo dalyviai dėl sąsajos. Tačiau sukūrus vieną bendrą sistemą, keliavimas visoje ES taptų sklandesnis. EETS sukūrimas leistų dažniau keliauti tarp valstybių, nes kelionės taptų patogesnės, taip pat sumažintų e, išlaidas vartotojams. Sukūrus EETS taip pat sutaupytų ir transporto bendrovės, jos sutaupytų laiko, bet taip pat ir pinigų, nes joms reikėtų sumokėti vieną mokestį, užtektų vienos sąskaitos ir taip toliau. Taip pat čia galėtume pasinaudoti masto ekonomikos nauda. Taip pat galėtume visoje ES įgyvendinti principą teršėjas moka. Aš, kaip pranešėjas, susitikau su e, susitiksiu su įvairiais e, suinteresuotais subjektais ir taip pat atvirai išklausysiu jų nuomonių, taip pat ir kitų Europos parlamento narių nuomonių. Aš mielai bendradarbiausiu ir su šešėliniais pranešėjais. Valstybės narės, kurios nori rinktis laiko pagrindų sukurtą sistemą, turėtų turėti tokią galimybę. Tačiau kainos turėtų būti proporcingos. Valstybės narės reikia paskatinti, pasiūlyti dienos, savaitės, mėnesio ir metų pasus. E, mokestis idealiu atveju turėtų būti proporcingas metinės vinjetės mokesčiui. Tačiau kai kuriuose valstybės narėse savaitinė vinjetė proporcingai kainuoja keturis kartus brangiau negu metinė arba metų vinjetė tokia praktika yra nesažininga tiems, kurie atvyksta iš kitų valstybių narių. Kalbant apie kelių vinietes, valstybės narės ir toliau turėtų laisvai nustatyti mokesčius už jų infrastruktūros naudojimą. Tačiau noriu pabrėžti, kad turėtų būti griežtesnės gairės valstybėms narėms. Jos turėtų nurodyti, kad valstybės narės gali nustatyti mokestį tik tai proratą ir papildomai imti nedidelį administracinį mokestį. Komisija, manyčiau, ne, negriežtai formuoja šitą klausimą. Turėtų būti griežtesnis reglamentavimas. Aš noriu pakartoti nuomonę, kad valstybės narės turėtų koncentruotis į tai, jog vinėti, viniečių kaina turėtų būti sąžininga ir neturėtų stengtis nustatyti neproporcingai didelės kainos užsienio automobilistams. Komisija siūlo įvairių dalykų dėl įgyvendinimo, dėl baudų, taip pat dėl to, kur e, vairuotojai galėtų nusipirkti vinietę. Manau, kad komisija turėtų įvesti standartinį ES ženklą, kur būtų pažymėta, kad reikės pirkti kelių vinietę. E, kitas klausimas. Principas teršėjas moka jį reikėtų toliau plėtoti ir gyvendinti mm, koordinuotų būdų. Direktyva šito klausimo neišsprendžia. Komisija turėtų pasistengti, kad EETS realiai būtų įgyvendinta. Mokesčių rinkėjai ir paslaugų teikėjai turėtų bendradarbiauti, tačiau neužtenka tik, jog viską išspręs vien paslaugų teikėjai. Dabar apie datas. Pateikimas e, vertimui vasario 5 dieną, pristatymas kovo 7 dieną, kovo 20 dieną pakeitimų pateikimas, jų nagrinėjimas balandžio 22 dieną, balsavimas komitete 23 balandžio ir plenarinėme balsavimas gegužės 2 dieną. Tikėkime, kad šitą ambicingą darbo tvarkę mums pavyks įgyvendinti. Reikia nustatyti datas ir tikslus ir štai tokias datas aš siūlau jums gerbiami komiteto nariai. Ačiū ponui Higginsui. Toliau ponas Alkadravui. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau pradėti nuo padėkos ponui Higginsui Nebejotinai mūsų bendradarbiavimas bus sėkmingas, jis tikrai žino, ką sako, ką daro ir visą tai atitinka ir mano poziciją. Suprantu, kad daugiausia dėmesio mes skiriame krovininiam transportui, tačiau aš norėčiau įtraukti į šį dokumentą ir šį beitą apie keleivių transportą. Valstybėse narėse dabar yra svarstoma, kaip galima būtų apmokestinti keleivinius automobilius, ar tai būtų vinjetė, ar kokia kita sistema. Ir labai dažnai susidarėme su tokiais sunkumais. Europoje galioja nediskriminavimo principai ir reikia kažkaip išlyginti neligybę atsirandančią dėl to, kad sumažėja vieni mokesčiai, kit, o padidėja kiti kad piliečiai vienoje šalyje nebūtų labiau favorizuojami, labiau remiami negu piliečiai, kurie vyksta į kitą šalį. Taigi reikėtų žiūrėti, kad sistema ne, neiškraipytų, kad ne, ne, dabartinio, dabartinės sistemos ir kad neatsirastų neligumų. Valstybėse narėse yra įvairių iniciatyvų, siekiama įvesti kelių mokestį. Bet to nepamirškime, kad reikia garantuoti ir interoperabilumą, saveikumą keleivių transporto srityje. Kad neatsitiktų taip, kaip dabar jau yra krovininiam transportui atsitikę, ETS sistemos įvedimas vyksta nesėkmingai. Valstybės narės, įsivedė, kurios įsivedė nacionalinės ar regioninės mokesčių sistemas, neatsižvelgia į tai, kad dimensijos, kad mastai netrukus taps europiniais. Ir čia komisija turėtų kištis kur kas labiau. Mums tikrai reikia pažangos, kalbam apie didžiulius pinigus, kuriu, kuriuos prarandame, lygiai taip pat prarandame ir efektyvumą. Todėl manau, kad reikia bendromis pastangomis siekti šio e, dokumento gerinimo. Toliau ponas Glin. Dėkoju, pirmininkė. Aš daugumoje, daugumą atžvilgių sutinku su to, ką pasakė pranešėjas. Jeigu mes, piliečiai, keliaujame per Europą automobiliu, tai iškart susidurėme su daugybai skirtingų sistemų ir labai dažnai mm, jaučiamės, jaučiamės taip, tarsi su mumis el, būtų elgiamasi nesažiningai. Reikėtų bendros europinės teritorinės sistemos, kuri būtų vieninga, kuri leistų mokėti vienkartinį mokestį, savaitinį, mėnesinį, metinį mokestį, tačiau tie mokesčiai būtų adekvatus ir būtų galima tiesiog nusipirkti galimybę naudotis gatvėmis. Dabar tokios sistemos, vieningos sistemos nėra, mano šalyje taip pat nėra jokios sistemos, mes neturim nei vinjetės, nei kokio nors e, mokesčio susijusio su atstumu ar naudojimo dažnumu ir panašiai, ir mes neketiname tokio įsivesti, todėl kad vyriausybė sako, kad privatus automobiliai ir taip lamoka didelius mokesčius, mes turime kūro Tai yra turime automobilio mokestį, turime kūro mokesčius ir to pilnai pakanka. Spręsdami šią problemą turėtume atsižvelgti į tai, kad egzistuoja ir kiti automobilių mokesčiai. Nekalbu apie kūro mokestį, bet konkrečiai apie automobilių mokestį. Taigi šalis, kuri įsives vinietės mokestį, turėtų panaikinti automobilio mokestį. Jeigu to nedarysime, o kiek matau, kad tai yra dabar nedaroma, tai atsiras vėlgi neligumai. Komisija turėtų atkreipti į tai dėmesį. Na, dabartinė pažanga yra nepakankama, ta komisija irgi aiškiai pasako, todėl kyla klausimas, ar reikia pat, pat keisti direktyvą, o gal reikia naujo reglamento. Antras dalykas Mes turime laisvės, turime jas garantuoti kapitalo, laisvo žmonių judėjimo ir panašiai. Ir neturime e, statyti kliučių Europos vidaus rinko konsolidavimui. Todėl sistemų saveikumas yra esminis dalykas. Trečias dalykas - negalime daryti skirtumų tarp įvairių pilietybių. Negali būti, kad žmogus kuris e, pasinaudos savo nacionalinę sistemą, kuri jam bus palankesnė, negu kad žmogui, kuris atvykęs iš kitos šalies į jo šalį naudojasi paslaugomis. Reikia skaidraus mechanizmo, skaidrios konkurencijos, kaip siūlo pranešėjas, ir sistemų, kurios būtų viena, kita, su viena su kita palyginamos galbūt galima būtų tada pasirinkti, kaip kaip bus mokama, ar tai bus atskiri kažkokie vienkartiniai mokesčiai ir administravimo išlaidos, ar dar kaip nors. Manau, kad valstybės narės turi pačios nuspręsti, kokio dydžio tas mokestis turėtų būti. Negali. Dabar situacija yra tokia, sistemos yra tokios skirtingos, kad e, suvienodintume viską dabartinėje fazėje, kai, kai kurios šalis dar tiesiog tik vejasi mus. Mes negalim vienodo mokesčio įvesti Bulgarijoje ir, sakykime, Prancūzijoje arba Italijoje, tai- nes yra skirtingos ekonominės sąlygos. Na, o dėl krovininio transporto. Tai čia pirmiausia reikėtų laikytis technologinių technologinės pažangos principo. Mums reikėtų įsivesti kuo pažangesnę technologiją, kad sunkvežimių vairuotojams be administracinės naštos padidinimo būtų galima kirsti sieną. Jau šiandien yra tokios sistemos, jas tai reikia įvesti, kuo greičiau įvesti visose valstybėse narėse. O dėl privačių automobilių keleivinių automobilių, taip pat reikia ieškoti galimybių pigiau, paprasčiau įsigyti vinietę. Sakykime, internetu. Bet kas, kas norėtų, turėtų turėti galimybę išsispausdinti vinietę, lygiai taip pat, kaip mes išsispausdiname keleivių įlaipinimo bilietus lėktuvuose, sakykime, įlaipinimo korteles kad nereikėtų sustoti pasienyje, stoti į eilę, nusipirkti vinietę ir važiuoti toliau. Jeigu, sakykime, keliauji per tris šalis - Šveicariją, Austriją, Italiją ir grįžtu per Prancūziją, tai turėčiau turėti galimybę iš anksto nusipirkti man reikalingas vinjetės internetu. Ačiū. Dabar ponas Zylė. Um, um, Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Higginsui už drąsą įmantis renkti šį pranešimą. Iš tiesų, e, tai tikrai labai ambicingi, ambicingas tikslas, tačiau manau, kad artimiausios trukmės laikotarpį jis nepasiteisins. Pavyzdžiui, pakalbėkime apie sunkvežimius. Vieningo pavyzdžio vinietė dar neatsirado Europos Sąjungoje. Mano šalyje Latvijoje to dar nėra. Tai reiškia, kad valstybės nepajėgė jų įsivesti. O kalbant apie eurovinietę, šalis pačios gali nuspręsti, ar jos nori ją naudoti ar ne. Ir noriu pabrėžti, kad valstybių narių norai gali skirtis. Jūs siūlote vieningą sistemą e, privatiems keleiviniams automobiliams. Nemanau, kad tai pasiteisins, nemanau, kad turime politinių galimybių šį sprendimą priimti, netgi kalbant apie sunkvežimius. Ir, pavyzdžiui, įplaukos. E, surenk, surenkamos iš akcizo mokesčio už degalus, ne visada yra e, konkrečiai skiriamos kelių infrastruktūros <clears throat> tobulinimui. Taigi, tai nereiškia, kad e, mokestis už kelius automatiškai bus panaudojamas ke ke keliams gerinti ir, kaip girdėjome, yra didelių skirtumų tarp Rumunijos, Bulgarijos ir, tarkim, Italijos. Jeigu taikysime vienodą sistemą visoje Europoje, reikėtų savęs paklausti, ar mes iš tikrųjų to pasieksime, ar tai galime daryti. Taip pat noriu pasakyti, kad yra numatyti tam tikri uh, išlai, tam tikrai pribojimai, e, kiek jūs galite mokėti. Norėčiau palyginti, pavyzdžiui, jūs skirtingai galite mokėti atlyginimą jūsų padėjėjui, kaip parlamento nariui, kuris dirba e, jūsų apy, namuose, jūsų rinkiminėje apygardoje. Tas atlyginimas bus vienoks Bulgarijoje, kitoks Italijoje. Skirtumas gali būti 11, praktiškai 11 kartus 17 tai kartų skirti suma, taigi tas, tas pats ir su keliais. Ponas Rykė, ačiū pirmininkė. Noriu visų pirma pasveikinti Džimą Higginsą už tai, kad ėmėsi šio dokumento rengimo. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad e, kad komisija tikriausiai nusprendė, kad tas klausimas uh, kad šio klausimo aktualumas natūraliai iškel, iškils atsi, atsižvelgiant į įvairias aplinkybės, bet jau taip pat noriu pabrėžti, kad į, turime gebėjimų e, iš, imtis visų finansinių ir ekonominių e, aspektų, iššūkių susijusių su šia sistema, kad tai yra įmanoma e, ir kad tai įmanoma yra atsižvelgiant į konkrečias valstybės, į skirtumus, infrastruktūrą. Ir e, kiekvienoje valstybėje turėtų būti nustatyti kiti mokesčiai, atitinkamai mokesčiai atsižvelgiant į valstybės padėtį. Turiu klausimą dėl, dėl, dėl integruotos sistemos plėtojimo, nes manau, kad tai vienintelis protingas sprendimas. E, ar turime pakankamai e, reikalingos informacijos konfidencialių duomenų, kad galėtume pradėti tą daryti. Ir taip pat, e, ar galima šią sistemą pritaikyti kitiems tikslams. Pavyzdžiui, renkant tą steigia duomenų bazę, ar bus galima joje fiksuoti eismo taisyklių pažeidimus, kalbu apie elektroninę sistemą. Taip pat noriu paklausti, kaip e, naudotojus, tos sistemos naudotojus apsaugosime nuo galimų su, su tos sistemos naudojimu susijusių grėsmių. Mokėjimas už kelių mokesčio sumokėjimas nesustojant. Tokia galimybė egzistuoja naudojantis elektroniniais įrengimais E, kaip informuosite naudotojus apie kainą, kurią jie mokės už, tuos, už tą paslaugą. Tai yra, aš negirdėjau informacijos apie tai, pavyzdžiui, kad žmogus pasirinkdamas to elektroninio mokėjimo galimybę turi būti informuojamas apie tai, kiek, kiek automatiškai jis turės mokėti. Taip pat noriu paklausti, kaip bus su tais kelių ruožais, apie kuriuos neturime informacijos, nežinome, kiek važiavimas tais kelių ruožais reikia, kainuos. Taigi, aktaus dalykai - renkamų duomenų konfidencialumas, taip pat iš ankstinė informacija vartotojai, kuri turi būti suteikiama, taip pat apie tam tikrus kelių ruožus. Toliau, ponia Jala Sender. Gracias, presidente. Sí, yo también me uno, digamos, al. Ačiū pirmininkė. Aš noriu, kaip ir kiti kolegos, padėkoti ponui Higginsui už, už parengtą dokumentą, už tai, kad jis ėmėsi šios temos. rinkliava už kelius e, dažniausiai suvokiama kaip, kaip mokestis. Todėl įvyko, vyko ilgos diskusijos dėl euro vinietės, reikėjo parengti apsauginės nuostatas, todėl e, krovininis transportas turėtų būti, turėtume svarstyti ne tik krovininį transportą, bet ir keleivinį transportą. Ir e, išvengti galimų nesusipratimų čia. Kalbant apie principus, e, vart, naudotojas moka arba teršėjas moka e, yra nuostatos, su kuriomis, e, kurios jau, jau yra plačiai priimtinos. <clears throat> Ir surinkti mokesčiai turėtų būti panaudoti, tos, tos, tie finansai turėtų būti panaudoti kelių infrastruktūros e, gerinimui. Tokią nuostatą turėtume ypač akcentuoti šioje diskus, šiose diskusijose. Ir žinoma, pasirūpinti tuo, kad galiausiai nesukurtume jokių kliučių laisvam judėjimui saveikumas. Viena sistema, o ne kelios lygiai grečiai egzistuojančios sistemos. Man atrodo, kad diskusija dėl tachografų galėtų būti naudinga mums ir komisijai. Ir tai galėtų būti akcinės komisijai parengti studiją šiuo klausimu ir išspręsti biurokratinius klausimus, sumažinti biurokratiją. reikėtų vengti didelių skirtumų tarp mokesčių, tarp skirtingų sistemų, ar, ar, ar kad ir kokiu pagrindu jos būtų sukurtos. Galbūt reikėtų uh, pa, dar atsakant į pono reikėjo šitus klausimus, gal reikėtų pažvelgti į Vokietiją. Man atrodo, Vokietijoje yra atsakymų uh, Taip pat reikėtų surinkti informaciją. Taip pat e, renkamus duomenys reikėtų panaudoti tinkamais tikslais. Ir tikriausiai reiktų surenkti diskusiją ir e, tai išnagrinėti, tai veikiausiai labiau taikytina komerciniam transportui, o ne keliaivių transportui. Apsauginės nuostatos. jeigu pabranginsime judumą, judėjimo galimybę, tai nebus gera žinia piliečiams. Nepamirškime ir socialinių mokesčių susijusių su šiuo projektu. Pavyzdžiui, jaunos šeimos, e, žmonės, kurie, kurių pajamos yra menkos, yra išstumiami į miestų paribį. Ir jeigu tau tenka kas rytą važinėti į miesto centrą dirbti, taigi ta užkraunama nesažininga našta, reikia nepamiršti būtent tokių asmenų padėties. Ponas Kančian, ačiū, noriu padėkoti Džimui už e, puikiai parengtą dokumentą. Manau, kad svarstomas klausimas yra nepaprastai svarbus. Ir tikrai reiktų bandyti supaprastinti sistemą vartotojams, supaprastinti viską piliečių labui. Prisimėkime, kaip viskas atrodė prieš, prieš dešimtį metų. 2004-aisiais priėmėme direktyvą ir nuo to laiko technologijų pažang, įvykusių technologijų pažanga yra milžiniška. Ir Atrodo, kad tos nustatos, kuriomis paremta, anomet primta direktyva, jau yra pasenusios. Taip pat noriu kai ką pasakyti apie kelių e, tinklų valdytojus, privačias ir viešasias partnerystės, apie tai, kad, kad jie suinteresuoti e, surenkamas įplaukas panaudoti ir kitiems tikslams ir kad jie turėtų savo verslo planus pristatyti e, administ... valstybės atitinkamoms institucijoms, kad, kad jiems būtų leista valdyti tuos kelius. Manau, kad labiausiai, kad siekiant supaprastinti mm, viską vartotojams, viena iš galimybių yra nemokami keliai yra, kita vertus, jeigu dėgiama vieninga sistema, man atrodo, kad mes galime rinktis iš kelių techninių galimybių. Ta viena sistema gali apimti e, kelis komponentus, kurie visi veiktų vieningai. E, praktiškumo vardan reikėtų visus šiuos klausimus išanalizuoti ir kaip buvo teisingai pastebėta, reikia tai daryti nedelsiant. Visi laukia E, kad Europa priimtų sprendimą šiuo klausimu. Reikėtų, pasirink, reikėtų parengti paprastą, logišką sprendimą, kaip, tos, kaip ta sistema veiktų atskirose valstybėse narėse, tačiau ypač akcentuočiau jos saveikumą. In, in, in sense, a... Ponas Benijan, teoriškai tai aš mokesčių rinkliavas jau daug metų remiu, tačiau tik tai teoriškai. Ekonomistai mums nuolat tvirtina, kad kelių mokesčiai tai vienintelis racionalus būdas e, surinkti mokesčius už kelių naudojimą. Pagal racionalę tai taip ir išeina. Tai grina teisybė, tačiau jei pažiūrėsime iš privataus asme, e, vairuotojo asmeninių asmenio požiūrio taško, tai yra politiniai, po, po, po, taip sakant, pol, politiniai nuodai. Jeigu mes nustatytume bendrus visiems privalomus mokesčius, tai kiltų didžiulis pasipiktinimas iš vairuotojų pusės. E, galbūt įmanoma tokį visuotinį apmokestinimą nustatyti tik tai komerciniams automobiliams. Ir tai būtų geresnis apmokestinimas negu kelių rinkliava ir degalų e, e, apmokestinimas. Mm, kitaip vairuotojai labai vieningai prieštarautų E, štai todėl visi ir sako, kad Džimas labai drąsiai užsimojo ir ėmėsi šio darbo, nes turbūt bet kuris iš mūsų bijotų pasirašyti po tokiu pasiūlymu. Na, nepaisant to, ką, ką tik pasakiau, galima būtų šitą sistemą svarstyti su sąlyga, kad jinai būtų taikoma tik tai komersiniams automobiliams. E, komercinių automobilių tarptautiniai srautai vis didėja ir dabartinė sistema yra labai komplikuota. Ir kiekvienos valstybės vežėjai yra įsikinę, kad kaiminės valstybės vežėjams sudarytos geresnės sąlygos. Tačiau plačiau užsimoti ir bandyti pritaikyti šią sistemą plačiau nei komersiniams automobiliams, aš nemanau, kad būtų politiškai išmintinga. Dabar dėl pono Rykė pastabos. Mano politinė partija, partija mano šalyje bandė tą idėją prastumti, tačiau po to tyliai atsisakėme tos idėjos, nes suvokėme, kad surenkami duomenys jais galėtų būti piknaudžiaujama. Ir aš vis dar nesu įstikinęs, kad tikrai būtų, kad tikrai įmanomi e, kažkokie saugikliai, kurie užtikrintų, kad e, tokiais duomenimis nebūtų piknaudžiaujama. Kol nebus e, tokių garantijų, negalėčiau pritarti tokiam pasiūlymui. Taigi galite dirbti, galite teikti pasiūlymus, bet tikrai nemanau, kad e, šitos pasiūlymus galima pritaikyti e, asmenėms automobiliams. Taip, Džimai, jūs e, verčiau norite likti apkasuose, o ne iškišti galvą virš parapeto. Pone Sartuk, visų pirma, norėčiau padėkoti ponui Higginsui už jo pateiktą dokumentą. Jis labai įdomus. Uh, ir aš praktiškai be išlygų sutinku su jo vertinimu tos situacijos, kuris susidarė dabar. Valstybės narės tiesiog nepadarė savo namų darbų. Sistema neveikia todėl, kad valstybės narės nebuvo pasiruošusios bendradarbiauti, nebuvo pasiruošusios pasirengti techniškai tokiai bendrai sistemai. Tai yra jų neatlikti namų darbai ir galime tą kartoti kiek ir no, kiek, tiek kartų, kiek norime. Prieš atostogas mes nuolat susitardavome, kad reikia to interopsaveikumo, interoperabilumo ir geležinkelių sistemoje ir kelių sistemoje, bet nieko nevyksta. Ir jeigu mes dabar to nekritikuosime, tai kada mums reikės tą padaryti? Čia jūs turite mano pilną palaikymą, kolega, ponia kolega. Na, o dabar ar mes pasirinksime mokesčio ar vinjetės kelią, tai nėra tiek svarbu. Svarbu, kad būtų garantuojamas saveikumas. Reikia pagalvoti ir apie tai, kur dabar jau galime pradėti veikti. Pavyzdžiui, transport, kel, ne keliavinio, krovininio transporto apmokestinimo srityje. Mes jau dabar turime galimybę valstybėse narėse įskaičiuoti vidinės išlaidas. Pavyzdžiui, mano šalyje, mano šalis priešinasi iš paskutiniųjų e, internalizuoti tas išornės išlaidas. Ir mes žinome, kad sunkvežimiais padaro daug daugiau žalos kelių kokybei ir apskritai, negu kad asmeniniai keleiviniai automobiliai. Ir vis tiek priešinamisi tai padaryti. Sakykime, mes liberalizavome keleivinių autobusų sistemą, tačiau valstybėse narėse yra labai skirtingas sistemos ir labai nelygiai yra traktuojama geležinkeliai ir keliaviniai autobusai. Autobusai nemoka mokesčio, o geležinkelis e, gel, turi mokėti tokius mokesčius už tam tikrą nuvažiuotą atstumą. Ir tai yra tikras iškraipimas, nuo kurio reikėtų pradėti. E, Dabar keliavinių automobilių apmokestinimas. Norėčiau priminti vieną tokį dalyką jo atšvilgių. Mūsų Bundestago teisinė tarnyba parengė ekspertizę šią temą. Ir joje pasakė, kad teisiškai yra neleistina skirtingai apmokestinti skirtingų tautybių vairuotojus ar transporto priemonės. Taigi yra visiškai aiški padėtis, kur jau dabar galima veikti. Tai yra mūsų pirmie, pirmosios užduotis, kurias reikia padaryti. Dar vienas dalykas, kuris tikrai labai svarbus, tai darbuotojai kaimo vietovėse. Aš pats esu iš tokios vietovės. Ir jeigu mes kalbėsim apie automobilių mokestį bet kuriame regione, tai žmonės nesupras, kodėl jiems reikia mokėti už tą automobilį. Ir jeigu mes nepasiūlysime joms, jiems jokios alternatyvos autobuso, traukinio, metro, tramvajaus ar dar ko nors, tai žmonės tikrai nesupras, kodėl jiems dar reikia papildomai mokėti mokestį nes jie yra priklausomi nuo savo automobilių. Taigi dabar mes turime pagalvoti ir apie socialinius šitos, e, šito mokesčio įvedimo aspektus. Dar vienas dalykas šioje srityje, jeigu teisingai supratau, turėtų būti bent jau taip, kad būtų skiriama tarp tų, kurie važiuoja daug ir tarp tų, kurie galbūt automobilį išsitraukia tik sekmadienį iš garažo. Be to turi būti aiškiai skiriama Porsche, kuris naudoja 15 litrų 100 km nuvažiuoti, ir tas vairuotojas, kuris važiuoja su 3 litrų Volkswagen Polo automobiliu ar kokiu nors panašiu. Taigi, apmokestinimo principas bet kuriuo atveju turėtų būti palik, tai turėtų būti palikta valstybių narių kompetencijoje, ar jos pasinaudos juo, ar nepasinaudos, čia yra kitas klausimas. Bet saveikumas tarp ES valstybių turi būti garantuotas, o kaip viduje valstybė narė pati tvarkysis, čia jau tegu būna jos reikalas. Ačiū. Labai prašau kalbėti trumpai, nes jau baigėsi klausimas, svarstymas kitas laikas. E Šorinių išlaidų internalizavimas tai yra bet kuriuo atveju vienas iš mūsų tikslų. Mes taip pat suprantam, kad kon konkurencija tarp geležinkelio ir kelių transporto egzistuoja, lygiai taip pat tarp geležinkelio ir autobusų transporto ir panašiai. Be to yra konkurencija ir tarp valstybių, sakykime, Šveicarija, Austrija ir panašiai. Ir dabar reikia paklausti komisijos, kada, nuo kada jūs katinate, pavyzdžiui, Austrijai leisti padidinti tokią mokestį, kadangi visi tie, kurie nenori važiuoti per Šveicariją, važiuoja per Austriją. Kodėl? Todėl, kad yra daug pigiau. Nors tai ilgesnis kelias, vadinasi, tai būtų tas pirmasis žingsnis, kurio mums reikia. Mes atlikome tyrimą, jį mm, žaliųjų užsakymų padarė Dresdeno techninė aukštoji mokykla ir paaiškėjo, kad mes subsidijuojame transportą iš užsienio. Mes kalbam apie papildomas uh, mes e, subsidijuojame labai daugą, bet nekalbame nieko vada apie tai, kad automobilių transportas yra subsidijuojamas maždaug nuo 80 iki 120 milijardų eurų kasmet. Taigi, visų pirma, garbinga konkurencija reikštų tokių subsidijavimo panaikinimą. Ačiū, toliau kalbės ponas Kalamicos. Turite maždaug penkias minutės. Tiek neprireiks. Noriu visų pirma padėkoti visiems pasisakiusiems šį rytą, nes e, jie visi išsakė svarbių pastebėjimų ir mes tas mintis e, užsirašėme ir manau, kad tokiu būdu galima sėkmingai tobulinti pono Higginso pranešimą. Taigi noriu e, pabrėžti, kad šiandien egzistuojanti technologija uh, sudaro galimybę mums apmokestinti atsižvelgiant į e, vietą, kurioje yra automobilis ir e, pagal tai, kiek, kokį atstumą jis nuvažiavo ir taip pat atsižvelgti į tai, yra, koks yra paros laikas, koks yra savaitės laikas, taip pat ar tai yra vasara ar žiema. Taip pat galime atsižvelgti į triukšmo aspektą, apliko sauginę žalą automobilio, viską tokios galimybės šiandien egzistuoja. Kuomet 2004-aisiais pateikėme pasiūlymą, jį lydėjo 2009 priimtas sprendimas, mes planavome, kad viskas bus e, išspręsta iki 2012. Tokia buvo prievolė numatyta e, e, viešam ir privačiam sektoriui. Amerikiečiai e, <clears throat> ėmėsi iniciatyvos tik pernai ir jie teigia, kongresas pareiškia, kad iki 2015 pas juos panaši sistema funkcionuos. Kodėl pas mus tai nevyko? Man atrodo, dėl kelių priežasčių. Visų pirma, valstybės narės neturėjo noro e, daryti pažangą, nes juos, jas e, saisti ribojo e, tų sistemų, rinkliavų rinkimo sistemų valdytojai. Ir ne visi nori bendradarbiauti, ne visos valstybės nori bendradarbiauti dėl, dėl rinkos aspektų. Ką daryti? Botago ir riestainio politika. Mes pradėjome pažydimo tyrimo procedūras prieš 22 valstybės praėjusiais metais dėl to, kad jos e, neįgyvendino įsipareigojimo sukurti saveikę sistemą iki praėjusių metų spalio mėnesį. Taigi, tuo pat metu, tai, tai botagas, ką daryti, kaip, kaip paakinti, paskatinti jas, dėkti tą sistemą. Mes surengėme, nuolatos rengėme susitikimus su privataus sektoriaus atstovais, su kai kurių valstybių atstovais, kad prasidėtų kad, kad pademonstruotume sistemos įgyvendinimą bent jau pagrindinio uh, tinklo valstybėse - Italijoje, Vokietijoje, Lenkijoje. Pademonstruoti, kaip atrodytų visiškai saveiki sistema, kaip ji veiktų, kad emisijų leidimus sistema pradėtų egzistuoti. Uh, yra įranga ir e, galime panaudoti ir palidovus, tačiau kodėl ta sistema neatsiranda? Todėl, kad žmonės nenori saveikios sistemos ir būtent apie tai ir kalbama mūsų paskutinėme komunikate. Taigi mes labai tikimės, kad ir jūs e, bandysite prastumti šį klausimą. Būtų gerai, kad parlamentas jūs padėtumėte pas, pas, paspartinti šį procesą, nes iš tikrųjų valstybė administracijos ir privatus sektorius patyrė nesėkmę. Jie, jie ne, nedegė šios sistemos. Kalbant apie restainį, tai dėgiant transeuropinių tinklų sistemą, mes pareiškėme, jog esame pasirendę kofinansuoti šį projektą, kad paskatintumėme <clears throat> tokios paslaugos dėgymą visoje Europoje. Tai tokia būtų pagrindinė informacija. Taip pat reiktų pažymėti, kad kalbant apie privačius e, automobilius, norime, kad būtų taikomas nediskriminavimo principas. Mes žinome, kad kai kurios valstybės narės susiduria su sunkumais ir jos nori nacionalinius vairuotojus, automobilius traktuoti kitaip nei automobilis iš užsienio. Mes, mes svarstame galimybę, mes svarstame, kaip to išvengti. Ir bendrai dar bus e, svarstomas kelių apmokestinimo klausimas šiais metais vėliau. Ir kas iš jūsų jau kalbėjote apie nediskriminavimo principą ir kaip jis bus užtikrinamas. Uh, Tuo norėčiau ir baigti savo pasisakymą. Galėčiau ilgiau kalbėti, bet norėčiau grįžti kovo mėnesį, kuomet pono Higginso pranešimas jau bus e, pristatomas oficialiai. Ačiū. Pone Higginsai, ar norite dar ką nors pridurti trumpai? Ne, pirmininkė. Mm, manau, yra bendras palaikymas toliau e, renkti šį pranešimą. Ypač džiaugiuosi. E, šešėlinių pranešėjų išsakytų palaikymų, tikiuosi bendradarbiavimo su jais. Atsižvelgėme ir į kitas išsakytas nuomonės. Noriu pabrėžti štai ką. Aš, e, at, aš su, suprantu pastebėjimus dėl domenų konfidencialumo ir ponas Benjan kalbėjo apie galimybės e, piknaudžiauti duomenėmis. Mūsų, vienas pagrindinių mūsų principų bus užtikrinti, kad ta duomenų baze nebūtų piknaudžiaujama. Rinkliavos mes nesiūlome, mes nesame suinteresuoti valstybėms narėms nurodyti, kokią sumą, kokią dydžio rinkliavą įvesti. Jos pačios turi tai nuspręsti. Svarbiausias mūsų tikslas yra supaprastinimas, apie tai kalbėjo keletas narių. Ir būtent dėl tos priežasties ir svarstome šį pranešimą, jeigu pažvelgime, kokia dabar padėtis egzistuoja. Vykstate iš Portugalijos į Niderlandus Ir jums reikalingi šeši skirtingi renginiai, šešios skirtingos vinietės. Nuo to ir pradėkime. Kaip sakė ponas Ertugas, ir komisija tą patį sakė. Jeigu mes čia nesusitarsime, tai niekur kitur nebus susitarta. E, valstybės narės nenoriai dėgia šią sistemą. Kita vertus yra išnaudojami, yra ir išnaudojimo aspektas kalbu apie tuos, kurie valdo tas e, rinkliavų rinkimo sistemas. Nežiūrint pono Benjeno konservatyvaus požiūrio, aš esu įsitikinęs, kad jeigu mums šiame komitete pavyks susitarti, tai, tai mes pasieksime sėkmės ir aš tikiuosi visų bendradarbiavimo. Ačiū. Ponas Benjanas jūs palaiko, bet nenori, kad jūs e, įvestumėte didelius mokesčius. Uh, Parengs pranešimas kovo 7, pakeitimų teikimas iki e, kovo 20-osios, balsuojame komitete balandžio 23-ąją. 22 kovo, 22 balandžio pakeitimų svarstymas. Ačiū visiems. Dabar pereiname prie didžiųjų transeuropinių tinklų, tinklų projektų pristatymo. Išklausysime studijos pristatymo. Studiją parengė Vokietijos institutas su e, partneriais Šveicarijoje. Prašyčiau kalbėtojus ateiti čia. morning. Okay, gentlemen. Aye. Aye. How are you? Thank you. Okay, so I assume, uh, Dr. Shadi, you going to start? Dr. Shadi, jūs pirmasis kalbėsite, taip? Jūs turite maždaug 15 minučių. Po kiekvienas kalbėtojas e, ir paskui bus klausimų atsakymų e, sesija. Daktaras Vulgang Šadė iš iš Fraunhoferio instituto. Žodis jums. Okay. <clears throat> Thank you, Mr. Chairman. Good morning, ladies. Ačiū, pirmininkė, labas rytas, ponios ir ponai. Norėčiau kalbėti, pristatyti dešimt didžiausių TNT e, projektų, investicijos ir kaštai ši samprata jums, jūs viską puikiai žinote, kalbame apie transeuropinių e, transporto tinklų įgyvendinimą, tas procesas prasidėjo 90-aisiais, kalbame apie dešimtį stambiausių projektų ir jau, e, įvyk, jau įvyko keli jų plėtojimo etapai. Taip pat kai kurių projektų gyvenimas įvertintas. 96-aisiais buvo, pirm, buvo panktas pir, pir, pirma apžiūra, 2004-aisiais antra ir šiandien trečia. Būtent dėl to mes ir susitinkame. Studijos tikslas išnagrinėti ir identifikuoti e, veiklos funkcionavimo problemas siejamas su dideliais projektais, bei taip pat pa, pas, pateikti rekomendacijas, kaip tobulinti šiuos projektus ir kaip spręsti iškilusias problemas. E, savo pristatymą padaliname į dvi dalis. Visų pirma, pristatysime atvejus, projektus, kuriuos išnagrinėjome. Mes nagrinėjome 10 atvejų, 10 studijų. Pristatysime savo išvadas Ir antroje dalyje kalbėsime apie e, naujausias vertinimo ir, ir projektų modeliavimo technologijas. Studija buvo rengiama štai kaip. Visų pirma, peržiūrėjome visą egzistuojančią literatūrą, kurią galima remtis įvertinant stambius transporto projektus. Paskui sudarėme kriterijų sąrašą, e, atrinkome e, tos atvejus, projektus. Pasirinkome dešimtį e, studijų, de, dešimtį projektų, kuriuos nagrinėjame. Taip pat nagrinėjame, tirdami, atlikdami savo tyrimą, nagrinėjame, vertiname vyriausius aspektus. Taip pat susitikome su e, atsakingų e, direktoratų atstovais, taip pat e, su projektų plėtotojais. Taigi toks buvo mūsų darbas ir vertin, remiantis e, visa, visa šią informaciją mes e, parengėme išvadas ir taip pat pateikėme rekomendacijas. Dešimt nagrinėtų atvejų, kuriuos išsirinkome. Penki geležinkelio projektai. Turėtumėte omeny, kad kad didelė dalis transeuropinių tinklų projektų yra geležinkelių projektai. Taip pat vienas yra mišraus transporto projektas, e, geležinkelių kelių, du projektai skirti sausumos keliam ir viena, vienas oro eismui ir vienas uh, van, vandens keliams. Mes nagrinėjame ir ekspost atvejus. Taip pat domėjomės planavimo etapu, e, domėjomės, kaip buvo parengti planai ir, ir, kokių, ir ką tai reiškia, kokiu rezultatu tai davė. Mes uh, išnagrinėjome šešis ekspost projektus ir taip pat tris uh, projektus, kurie dabar yra planavimo etape. Taip pat uh, tyrėme tokius labai stambius projektus, kurie dabar yra rengiami. Kaip matote iš šios skaidrės, bandėme išlaikyti ir regioninį balansą, pasirinkome e, projektus ne tik iš 15 senųjų narių, bet ir projektus, kurie planuojami ir įgyvendinami 12 naujų ES narių. Taigi, mūsų išvados surinkti duomenys atlikus tyrimą. Visų pirma, vertinant projektų kaštus ir tai, kaip tie projektai buvo įvertinti. Mes įtraukėme, kaip sakiau, dešimt atvejų. Ir bendra, bendras, bendri kaštai ka, kaštai nuo 150 milijonų iki 2 milijardų. Vienas iš jų iš Berlyno iki Lenkijos, o stambiausias projektas yra West Coast Mainline projektas, jis kainuoja 12 milijardų eurų. Kalbant apie šį projektą, mes parengėme dvi studijas nagrinėdami šį projektą, nes tas projektas buvo rengiamas dviem etapais. Pirmasis etapas siejamas su 94 metais priimtų sprendimu ir mes pamatėme, kad pradiniai kaštai pagal pirminius paskaičiavimus projektas turėjo kainuoti 2 milijardus eurų. Įgyvendinant jį kaštai kaina išauko 7 kartus iki 14 milijardų eurų. Ir antras to projekto etapas prasidėjo 2003-aisiais, kuomet projektas buvo peržiūrėtas, buvo parengtas naujas planas. Ir ten jau um, mano nurodyta, kad uh, apskaičiuota, jog e, prireiks 11,8 milijardų eurų ir dabar matote skaidrėje suma yra 12,4 milijardai eurų. Taigi čia tai ypatingas specifinis atvejs, norėjau atkreipti jūsų dėmesį tai. Toliau. E, Sutrumpiniai, kuriuos matote, BCR e, kaštų ir naudos santykis Čia taip pat matote, kad skirtingi projektai skir... skirtingai vertinami. Ir čia norėčiau užsakyti vieną pastebėjimą kaštų ir naudos kriterijus labai, labai e, susijęs su e, socialiniais, su socialiniais kaštais. Toliau. Vėlgi grįžtų prie West Coast Mainline projekto. Ko, kokia jo dabartinė vertė 190 milijonų svarų. Toliau ekonominis vertinimas parengtas e, remiantis patiktais dokumentais. E, tas projekto atsimokėjimo gražos laikotarpis yra iki 17 metų. Atsipirkimo laikotarpis. Taip pat aplinkosauginio aplinkos poveikio vertinimas. Irgi e, prieš paskutinis tulpelis, čia yra apie tai informacija, priemė išvados, kad e, visiems projektams buvo rengiamas aplinkosaukinio poveikio, poveikio vertinimas. Kalbu, viskas priklausė, aišku, nuo to, kada jie buvo gyvendinami ir nuo jų turinio. Pavyzdžiui, dešimtajame dešimtmetyje gyvendinami projektai, e, gyvendinant juos dar nebuvo reikalavimo būtinai renkti aplinkosauginio poveikio vertinimo. Paskutinis tulpelis poveikio klimatų įvertinimas. Ir šis e, aspektas jau. Nu, šio aspekto, šis kriterijus dar nėra įtrauktas į stambius projektus. Buvo, anksčiau buvo galiojo reikalavimas e, pasitelkti kitą kriterijų pavyzdžiui, kiek CO2 iš metalų pagaminama, kuomet e, eismas yra aktyviausias piko metu. Tačiau e, atliekant vertinimą, bendrai vertinant projektą, tas kriterijus dar nebuvo pasitelktas. Dabar pristatau studijas, kurios, kuriams atlikta ekspost analizė. Yra šešios tokios studijos. Visų pirma, reikėtų skirti skirtingus, trijų skirtingų rūšių uh, samatas, visų pirma, pirminę samatą, kuri parengiama pradėjus renkti projekto planą. Pavyzdžiui, Betuvė Line projekte e, buvo mm, skaičiuojama, kad tas projektas kainuos pusantro milijardo eurų, kaip buvo jis pristatytas. Prasidėjus planavimui, jau, jau pradėjus renkti planus, uh, buvo atsižvelgta į kitus aspektus, kokius tunelius reikia statyti, kiek kainuos poveikis aplinkai ir e, projekto kaštai išaugo į 3,6 milijardų eurų ir buvo tuomet ir nuspręsta iš tikrųjų tą projektą gyvendinti tiesti be Tuve Line ir tas projektas užbaigtas 2007-aisiais ir dabar jau žinome tikrąją kainą. Iš tikrųjų projektas kainavo 4,7 milijardus eurų. Ir gal, matome, kad e, išlaidos išaugo 27 procentais projekto. Kartais klaidingai manoma, kad kartais tas kriterijus neteisingai apskaičiuojamas ir atrodo, kad išlaidos nepaprastai išauga. Dar komentuojančios skaidrėje esančius duomenis mes e, išsiaiškiname, kad du projektai nebuvo užbaigti, 7 ir 8 Sevilija Huelva greitkelis ir e, mm, autostrada iš Berlyno į Lenkiją. Mes rėmėmės duomenimis esančiais Europos komisijos svetainėje. Iškilo kažkokių problemų dėl šių projektų e, stebėsenos Mes peržiūrėjome oficialius pareiškimus, paskui e, na, lygindami tą informaciją su dokumentais, kuriuos peržiūrėjome, pamatėme, kad informacija skiriasi. Taip pat bandėme e, parengti schemą grafiškai atvaizduoti, kaip priimami sprendimai dėl e, TNT projektų kofinansavimo. Ir e, pabandyti identifikuoti problemas iškylančias to sprendimų priminėjimo proceso metu. Taip pat, kodėl ir kaip iš, išaugo kai kurių projektų kaina. Na, aš nepristatinėsiu e, visų uh, aspektų visų skaičių, nes tam panaudočiau visą man skirtą laiką, bet noriu atkreipti jūsų dėmesį iš tai, ką. Trys langeliai šioje skaidrėje e, reprezentuoja keletą svarbių sprendimų, kurie priimami. Visų pirma, proje, pas, pasiūlymas projektui, kaip pavyzdžiui, Betuvelinijos projektui, E, yra teikiamas, tai yra projekto pasiūlymas ir po to rengiamos e, studijos, dar studijos prieš projekto tinkamumo studiją. Nag, nagrinėjama, e, pavyzdžiui, ką, ką rinkti statyti tunelį, tiltą, paskui e, rengiamas poveikio aplinkai vertinimas, kiti reikalingi vertinimai ir nagrinėjamos visos galimos alternatyvos konkrečiam, svarstant konkretų projektą ir jį modeliuojant. Ir paskui tą informaciją pasiremėme e, rengiant projekto galimybių studiją, nagrinėjami įvairūs maršrutai, atliekama kaštų ir naudos analizė Ir čia jau šiame etape galime atlikti tikslų poveikio aplinkai vertinimą, kai jau žinome tikslus maršrutai ir turint visą šią informaciją, visas studijas parengtas primamas sprendimas dėl projekto. E, informacija apie tai yra apatinėme dešinėme langelėje ir po to primamas sprendimas dėl finansavimo. <clears throat> pagal, dirbant pagal šią schemą įmanoma parengti gerai suplanuotą ir tinkamai kofinansuojamą projektą. Dar norėčiau pakomentuoti šią skaidrę transporto sektoriaus prognozės. Kairėje tas langelis yra uh, Tai yra dar vienas svarbus veiksnys, dėl kurio kai kurie projektai žlunga, ypač vertinant projekto ekonominį gyvybingumą, jeigu rengiant e, transporto, to, to projekto tinkamumo transporto sektoriui analizę, kas pervertinama, tuomet jis aišku nepasiteisina. Dabar perinu prie išvadų. Noriu atkreipti jūsų dėmesį keletą iš jų. Visų pirma, priėmė išvados, kad e, labai svarbu labai konkrečiai apibriežti projektą. Tai pasakytina apie projektie, praeitie vykdytus projektus ir, ir, pavyzdžiui, apie dabar vykdomus projektus Rail Baltica, nes šis projektas neturi iškios apibriežties. Minėjome jau e, prognozes transporto sektoriuje bendrai. Uh, ir sakėme, kad e, dažnai mm, šis veiksnys yra labai svarbus. Dar kitas svarbus dalykas - skaidrumas, visa skaidri informacija apie projektą, visi skaičiai, kurie susijęs su projektu turėtų būti e, viešai skelbiami, nes jeigu projekto e, svarba bus geriau suprantama, bus mažiau rizikos, kad vėliau ateityje, paskesniuose etapuose e, projektui bus priešinamasi, kai jau bus pradėti tiesimo darbai. Ir rengiant šią studiją mums iškilo sunkumų dėl to, kad informacija apie skirtingus projektus yra labai suskaidyta. Galima rasti informacijos e, komisijoje, tačiau reikia kreiptis į atskiras ministerijas, į projektų plėtotojus ir tai tikrai nelengva užduotis, jeigu nori surinkti visą susijusią informaciją ir dabar norėčiau perduoti žodį kolegai. Ladies and gentlemen, I'm Werner Rotengatter from the Karlsruhe Institute of Technology. Ponės ir ponai, aš atstovauju technologijų institutui ir mes turėjome įvertinti metodus ir praktikas, kurios taikomos transporto sektoriaus dideliuose infrastruktūros projektuose. Pirmiausia, aš pateiksiu pagrindinės tezes. ES indėlis į didelius projektus, jį galima padalinti į dvi fazes. Pirmoji - tai planavimas, antroji - įgyvendinimas. Tai pasakytina ir apie bendrą finansavimą, ir apie akcijas, mm, kurios tenka iš didelių infrastruktūros projektų valstybėms narėms. Kokie ryšiai tarp šitų dviejų etapų? Na, jau planavimo etapo metu jaučiamas tam tikras įgyvendinimo etapo įtaka, nes valstybės narės tikisi bendro finansavimo ir tai įtakoja patį projekto dizainą ir planavimą. Dėl to gali netgi žlugti planavimo etapas. Galima sudalyti jį į tris lygmenis. Strateginis lygmuo, tai yra tikslų nustatymas. Antrasis lygmuo, tai yra tinklo konfiguracija, multimodalinio tinklo, kuris yra tinkamiausias siekiant nustatytų tikslų. Ir trečias lygmuo yra projektų lygmuo. Tai yra tie projektai, kurie atrenkami dalyvauti tinkle. Ir anksčiau ta eiga buvo atvirkštinė. Pradedant planuoti projektą, būdavo bandoma nustatyti tokius projektus, kuriais kūriami koridoriai. Ir 2004 metais buvo išplėtota koridorių koncepcija. Trečiasis ligmuo e, būdavo paskutinis, bandant išsiaiškinti, ar projektas turi europinę pridėtinę vertę. Ir dėl to buvo daug nesmė, nesėkmės atvejų, kuriant projektų sąrangą, dizainą. Dabar komisija nusprendė tinkamai apibriežti pirmąjį etapą pagal 2011 metų baltąją knygą. Dabar yra parengtas apibrėžimas, kas yra tie transeuropiniai tinklai ir tai padeda išvengti daugelio klaidų, kurios padarytos praeityje. Aš smulkių detalių neminėsiu, tiesiog Aš tiesiog pateiksiu rekomendacijas ir praleisiu metodinę dalį, nes aš užsijimu tyrimais, o ne metodika, Ir aš norėčiau jums daugiausia kalbėti apie tas klaidas, iš kurių mes pasimokėme. Tačiau vietoj to aš į smulkmenas nesileisiu, bet išdėstysiu pagrindinės tezes. Pirmiausia, svarbu yra pradėti uh, E, nuo strateginio plano apibrėžimo. Pagrindinė klaida ir būdavo tokia, kad e, projektas pradimas be strateginio plano. Toliau reikia parengti metodiką, transporto modelio metodiką. Europos komisija tarkime, Sevilijoje pritaikė tokį modelį. Tas modelis dar neužbaigtas. Ragintume tą modelį toliau plėtoti. Kodėl jo reikia? Todėl, kad labai svarbu, jog Europos komisija sugebėtų sukontroliuoti tuos skaičius, kuriuos pateikia valstybės narės. Ir antra, valstybėms narėms reikia tam tikrų atskaitos taškų, tam tikro mato, europinio mato kad savo nacionalinį modelį jos galėtų kalibruoti pagal europinius duomenis. Neprotinga būtų, jeigu maža valstybė su penkiais milijonais gyventojų, kad jai būtų pritaikytos sankcijos dėl to, kad jos duomenys netitinka tam tikrų europinių duomenų kai kurios valstybės narės nusimato labai optimistinį savo ekonomikos plėtros scenarių, kitos galvoja apie save kukliau ir negalima. Kartais sunku yra palyginti surinktus duomenis. Tam yra reikalingas vienas bendras europinis transporto modelis. Trečias punktas. Tai yra parama E, įvairių kriterijų pritaikymam, multipritaikymui. Ypač tai pasakytina apie naujasias valstybės narės. Tokių duomenų vis dar trūksta ir jų reikia tam, kad būtų galima priimti sprendimus naujose valstybės narėse. Ketvirta, labai svarbu integruoti e, tarptautinius poveikio vertinimo tyrimus, taip pat klimato poveikio tyrimus. Tokių vertinimų dalys yra kai kuriuose valstybėse narėse taikomos, tačiau ne visur. E, klimato, poveikis klimatui yra pritaikomas nepilnai, pavyzdžiui, atsižvelgiama tik tai į CO2 emisijas. Kitas punktas. Reikėtų įvertinti antrinį poveikį ir Europos, Europai duodama papildomą vertę, tai yra labai sudėtinga užduotis. Neužtenka standartinio įvertinimo, reikia papildomų įvertinimo technologijų, Mm, tai labai svarbu dideliems projektams, koridorių, transporto koridorių projektams. Komisija stengiasi atlikti tokius vertimus, tačiau tai galima būtų daryti ir nacionaliniu pagrindu. Iki šiol nėra apibrėžiama, griežtai nėra apibrėžta, kas yra europinė pridėtinė vertė. Neturime tokio apibrėžimo, negalime sukurti modelio, negalime pamatuoti tos vertės. Ir paskutinis punktas. Mm, koreguoti planus pagal ekonominės krizės prognozes. Dažnai turime tokius planus, kurie nesikeičia pagal ekonominę aplinką, o to būtinai reikia, nes dabar įsigalėjusi ekonominė krizė ir tai įtakoja galimybės, bendro finansavimo galimybės gyvendinant didelius ES infrastruktūros projektus. Toliau, rekomendacijos susijusios su įgyvendinimo faze. Būtinai reikia apibriežti, kokia turi būti pateikiamų dokumentų kokybė Skaidrumas. Informacija apie projektus turi būti harmonizuota. Finansavimo sąlygos turi būti griežtai apibrėžtos. Finansavimo taisyklės turėtų būti unifikuotos visiems keturiems fondams - RDF, Sanglaudos fondui ir kitiems. Koordinavimas ir skaidrumas tai būtų galima dar pagerinti. Mes siūlytume įsteigti centrinį projektų duomenų biurą, ko gero komisijoje. Tas biuras surinktų visus reikiamus duomenys. Dabar mums reikia kreiptis į konsultantus, į valstybės narės, į kitas institucijas, norint surinkti visus duomenys o sutelkus viską vienoje vietoje būtų galima padidinti skaidrumą. Skaidrumas yra labai svarbu, tai padėtų gerinti ir planavimo kokybę. Ir paskutinis punktas e, - suinteresuotų subjektų dalyvavimas. Tai yra labai svarbu. Valstybėse narėse neįmanoma įgyvendinti didelių infrastruktūros projektų be piliečių pritarimo. Todėl svarbu juos įtraukti nuo pat pradžių ir nesustabdyti to dalyvavimo pasibaigus teisės aktų prieimimo etapui. Pagalvokime apie Štutgarto projekto pavyzdį. Ten tas dalyvavimas baigėsi prasidėjus statybų fazei. Taip neturėtų atsitikti, E, piliečių dalyvavimas turėtų apimti visus etapus, taip pat ir statybas. Ačiū. Toliau kalbės ponas Groš, ponė Bilbao ir kiti kolegos, ponas Kančian ir tie, kurie paprašė žodžio. Dabar ponas Groš. Ponas Kančian. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti už prezentacijas, kurios mūsų komitetui nebejotinai yra didžiai naudingos. Kaip matome, yra trys pagrindinės problemos - projektų tvarumas, komplikacijos gaunant leidimus bei laiko atžvilgių atsirandančios problemos susijusios su planavimu. Jeigu šių problemų nespręsime, jeigu negarantuosime, kad čia būtų tam tikras saugumas, tai labai apsunkinsime gyvenime investuotojams, jei nežinos, kaip planuoti lėšų srautus. Taigi reikia suderinti šios dalykus, kad galėtų vykti privataus ir viešojo sektoriaus partnerystė, vystant tokius didelius projektus. Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė čia yra esminis dalykas, kadangi viešojo sektoriaus lėšų, vien tik viešojo sektoriaus lėšų čia nepakanka. Todėl dėkoju Jums tikrai už šią studiją. Na, o ką reiškia tvarumas? Tvarumas tai yra susijęs ne tik su ekonomiškumo kriterijais, bet visų pirma su aplinkosauga ir socialiniais dalykais. Ne vienas iš minėtų trijų jūsų probleminių punktų atskirai paėmus nėra įvykdomas pakankamai nei prieš, nei po projekto. Ką galime daryti, reikia esminių sprendimų, vien paviršutiniškų pagražinimų nepakaks. Visų pirma, reikia įsitikinti, kad projektas yra rimtas. Na, o kitas labai svarbus dalykas, nežiūrint projekto rimtumo, mes turime sukurti kažkokias paskatas, kad projektas būtų ekonomiškas, kad jis būtų rentabilus. Na, o kas dėl projektų įgyvendinimo, jo realizavimo laikotarpio? Tai čia mes visų pirma turime ieškoti įvairių finansavimo šaltinių, kad projekto įgyvendinimas kuo mažiau apkrautų viešai sektorių ir viešai biudžetą. Manau, kad tai nėra neįmanoma. Tiesiog reikia labiau pasistengti. Na, mes turime ten, tai, tai yra transeuropinių transporto tinklų koncepcija, turime kažkokius projektos žingsnius numatome, numatę ir reikia e, remiantis jais gebėti apskaičiuoti būsimas išlaidas, nes tai yra privačiam investuotojui vienas iš esminių dalykų, tam, kad jie galėtų aktyviai dalyvauti šiuose procesuose. Ir visi tie trys komponentai, tie, tos, tie trys ramščiai, kuriuos aš minėjau, yra tikrai esminiai dalykai, kuriuos mes turėsime išnagrinėti artimiausių metų. Toliau ponas Ertuk. Dėkoju. Aš noriu padėkoti ponui Šadė, poniai Rotingateriui už labai vertingą jų patiktą informaciją. Kaip žinia, didieji projektai Europos Sąjungoje diskutuojami kartais labai emocingai. Sakykime, Vokietijoje labai daug diskusijų. Yra skirtumas tarp visuomenės, tos, kuri yra jau pasisotinusi visokiomis gerybėmis ir tarp tų, kuriems dar reikia infrastruktūrų, kurio, kurios, kur tas poreikis yra didžiulis ir tą skirtumą reikia realiai matyti. Projektai, žinoma, kainuoja milžiniškus pinigus, tai yra ir lygiai taip pat labai atsakingas dalykas politikams. Reikia apsispręsti, kur verta ką nors statyti. Aš ir kolega Kumutsakos savo pranešimuose dėl transeuropinių tinklų gairių labai daug dėmesio teikiame šiems temoms. Bet dabar norėčiau pakalbėti ir dar apie kitus dalykus, kuriuos jūs minėjote ir savo pranešime. Vienas dalykas, esminis dalykas yra strateginiai tikslai. Mes turime juos aiškiai suvokti, įvardinti ir pabrėžti kad kiekvienas suprastų, kur link yra einama. Kitas dalykas, ko trūksta ES šiuo metu. Nacionaliniai transporto planai visiškai nederinami. Kiekviena šalis turi savo planų katalogą, savo projektus, bet jie absoliučiai nederinami vienas su kitu. Ir netgi informacija apie transeuropinius tinklus ar šiaip tinklus valstybėje narėje yra taip pat nelyginama, Manau, kad tai būtų vienas iš tokių lengvai pataisomų dalykų. Mums reikia aiškių kriterijų renkantis projektus ir juos įgyvendinant. Be to reikėtų suvienodinti naudos ir iš kaštų analizės principus. Ta mes ir patvirtiname pranešime, kuris buvo priimtas didelė balsų dauguma sakykime, reikia įtraukti į naudos ir išlaidų analizę ir aplinkosauginius aspektus. Tik tai tada galėsime pateisinti tokių didžiųjų projektų egzistavimo prasmingumą. Kitas dalykas, dėk, esu jums dėkingas už skaidrumo trūkumų paminėjimą. Skaidrumas yra tikrai labai svarbus aspektas ir planuojant, ir įgyvendinant projektus. Uh, Kol kas tai yra tikrai deficitinis dalykas. Labai gerai, kad jūs paminėjote, kad reikėtų kažkokios vienos agentūros, kurio rinktų visus duomenys, kad mes turėtumėm bendrą vaizdą. Na ir paskutinis dalykas, kuris iš esmės man yra net pats svarbiausias ir mes apie jį kalbame pranešime, tai yra vietos institucijų, vietos lygio savalaikis įtraukimas į darbus. Tai labai dažnai nevyksta ir jeigu pasižiūrėsime, kur kyla daugiausia konfliktų Vokietijoje ar kitose šalyse, ypač tose tranzito šalyse, tai daugiausia problemų ir kyla dėl to, kad yra vietos lygmuo visiškai neįtraukiamas į projektą. Na ir paskutinis mano pasisakymo punktas tai yra klausimas į. Klausimas skirtas komisijai. Jūs minėjote trans tools instrumentus, bet man atrodo, kad jo dar niekas nežino, šio instrumento, šios priemonės, niekas jo nežino, niekas jo nesinaudoja. Europos komisijos ekspertai galėtų galbūt mums paaiškinti, kodėl gal, kodėl niekas to nežino ir kaip čia galima būtų pagerinti padėtį ir kaip tai vertina komisija. Kaip garantuoti, kad valstybės narės duomenis pateiktų kažkokiai vieningai institucijai ir remdamasis tais duomenimis galėtų planuoti veik tolesnius veiksmus, atsižvelgdamos į kitų šalių planus. Ačiū, toliau kalbės ponė Bilbao. Tai dėkoju pirmininkė ir ačiū Jums, kolegos, už Jūsų pristatymą Aš, kaip kolega minėjo, taip pat esu viena iš pranešėjų transeuropinių tinklų klausimų. Mano frakcija pateikė taip pat labai daug pakeitimo pasiūlymų. Mes norėtumėm daugiau skaidrumo visose srityse ir įgyvendinant, ir skirstant projektus, ir nustatant kriterijus, kurios valstybės narės taiko įgyvendindamos vieną ar kitą projektą. Iš viso to mes tikimės daugiau europinės pridėtinės vertės. Aš sutinku su jumis, kai jūs sakote, kad reikia garantuoti didesnį skaidrumą. Mano frakcija taip pat pateikė pakeitimą, kuriuo mes reikalaujame visiško skaidrumo visoms paraiškoms visose valstybėse naryse ir visiems projektams, bei visiško skaidrumo nustatant komisijos atrankos kriterijus arba tos kriterijus, kuriais Europos komisija remdamasi išrenka projektus. Tai tikrai didžiulė problema. Man kol kas nepavyko sužinoti, kaip vienoje srityje, kuri mane domina, buvo priimami tam tikri sprendimai. Kokie buvo kriterijai atrenkant vienus projektus, o atmentant kitus ir kiek Prie to prisidėjo Europos Sąjunga lėšomis, kiek įmokėjo valstybės narės ir panašiai. Viso to nesužinojau, todėl darau išvadą, kad reikia aiškesnių procedūrų. Dabar noriu jūsų paklausti, kai darėte, atlikote šias analizės, ar vertinote Europos koordinatorių vaidmenį? Ar atsižvelgėte į tai, rengdami savo studiją? Kitas dalykas - sprendimų prieimimo procesai. Ar kaip Jūs vertinate regionų dalyvavimą sprendimų prieimimo procesuose, bent jau tose Europos dalyse, kur regionai turi tam tikrų kompetencijų dalyvauti projektų įgyvendinėme. Ir galbūt galėtumėte aiškiau paaiškinti, nes aš nesupratau, kas vyksta Berlyne kaip vyksta e, sąsajos su Lenkija statyba ir Sevilla Velba projektas. Gal galėtumėt paaiškinti, kaip ten iš tikrųjų viskas atrodo? Aš manau, kad skaidrumas turi būti visiškas, projektai turi būti koordinuojami, tarpusavyje derinami ir piliečių įtraukimas yra būtinas. Taigi norėčiau žinoti, ar jūs analizuodami projektus pastebėjote tokių projektų, kurie galėtų būti pavyzdžių ir būti tas gerosios praktikos Europoje pavyzdys. Ačiū. Ajala Sender toliau. Ačiū. Pirmininkė, noriu padėkoti svečiams už parengtą studiją, taip pat už visą išsame informaciją, kurią mums suteikia. Aš taip pat norėčiau pakalbėti apie atrankos kriterijus. Kaip ponia Bilbao minėjo, vertinant atrankos kriterijus, aptikote projektų, kur, kur buvo problemų, buvo projektų, kurie geriau įgyvendinami buvo. <clears throat> problemos ir nesutarimai. Mes kalbame apie stambius projektus, kuriems skiriamas septyniarių metų daugiametis biudžetas. Ir netgi tai neapima viso projekto laikotarpio. Pavyzdžiui, kalbame apie projektus, kurie bus užbaigti tik 2030 ar 2050. -aisiais. Kalbame apie skirtingą skirtingus laikotarpius, tai susijęs su tam tikromis problemomis. Kai kurios valstybės atrodo e, optimistiškiau, kai kurios prasčiau vertinant ekonominės prognozes. Uh, Todėl kreipiuosi jūs kaip į ekspertus, gal galite pasidalinti savo išvalgomis. Iš tikrųjų, prieš kurį laiką nebuvo rengiamos ekonominės prognozės. Taip pat noriu pakalbėti apie tarpvalstybinius projektus. Kokias problemas aptikote? Viena didžiausių problemų Yra mm, skirtingi teisės aktai taikomi paraiškos teikimų etapui, kiti teisės aktai galioja dėl aplinkos sauginių nuostatų ir taip toliau. Ar jūs identifikavote tai kaip didelę problemą? Ponas Krameris, dėkoju Jums už pranešimą. Aš turiu porą klausimų dėl projektų atrankos. Uh, negalima visų projektų atrinkti, tačiau aš negaliu, kodėl, ne, negaliu nuspręsti, kodėl jūs neįtraukėte, neįtraukėte eurotunelio, kuris buvo visiškas žlugimas, arba ne, nepasižiūrėjote į tai, kaip šveicarai stato savo tunelius ir nepateikite tokio teigiamo pavyzdžio. Turino tunelio klausimas taip pat neįtrauktas. Fermano tunelis jį stato Danai o Vokietija stato savo ruoštų. Ar jūs atsižvelgėte į tokį dvilypiškumą? Be to ir Turino projektas 12 milijardų e, kainavęs projektas, kurį dabar jau auditorumai vertina kaip 38 milijardų vertės projektą. Mane tikrai labai domina ir dabar sakoma, kad uh, šis projektas bus, stat, bus vykdomas ir 40 procentų kofinansuos Europos Sąjunga. Tai yra maksimalus kofinansavimo dydis. Tai jeigu mes įdėsime 40 procentų kofinansavimą, tai jūsų skaičiavimai yra neteisingi. Ką jūs apie tai manote? Toliau, PPP, viešojo ir privataus sektoriaus bedradarbiavimas. Sausio mėnesio, sausio mėnesio 13 dienos e, Berlyno laikraštis paskelbė kad kai kuriuose Vokietijos žemėse ir e, kai kuriuose miestuose tokie, tokia partnerystė yra iš tikrųjų užslėptas kreditavimas tam, kad būtų sumažintas biudžeto deficitas žemių biudžetuose. Taigi viešas ir privatus sektorius ne visuomet yra bendra, tas bendradarbiavimas, ne visuomet yra geras dalykas, kai kur e, tuo yra manipuliuojama ir ką jūs apie tai manote. Toliau. Baltijos Adrijos koridorius, kuris keliauja, jis veda per Austriją, galima buvo jį nukreipti kitą linkmę, tai būtų buvo ir pigiau, ir greičiau per Panonijos žemumą, bet buvo pasirinktas brangesnis kelias. Tačiau mes žinome, kad viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės tyrimuose labai daug yra negerų dalykų. Jūs patys žinote, kad kai kas, kas nenori tam tikro projekto, pasako, kad jis yra per brangus ir tuo metu pasirenkamas kitas, iš tikrųjų realiai brangesnis projektas, tačiau jam pritraukiame lėšų iš kitur. Toliau Berlyno Erfurto greitkelis irgi finansuojamas komisijoje, tačiau jame nėra jokio europinio aspekto ir jis gauna 12 procentų lėšų iš Europos komisijos. Gal galit pasakyti, kada tie procentai kaip yra nustatomi, kodėl kai, kai, kai kurie gauna 20 procentų, kiti 10, kiti tik tai 2-3, kokie čia yra kriterijai. Ačiū. Colleagues, we ask so many questions every time. Kiekvieną kartą, kuomet pristatomos panašios studijos, užlaukiame daugybės klausimų, tačiau niekada neužtenka laiko išklausyti atsakymus. Pone Reuters, komisijos vardu, prašau kalbėti tikrai trumpai ir paskui klipsiuosi į abu daktarus, prašysiu jų per dešimt minučių atsakyti į du šimtus klausimus. Klausimų. Ponas Reuters. Chairman, honorable members, I'll try to be brief. Let me start. Aš bandysiu kalbėti trumpai. Norėčiau pacituoti išvadų paskutinį punktą. Ten sakoma, kad e, transporto tinklų finansavimo procesas tikrai patobulėjo per, per pastarąjį penkmetį ir jį galima sėkmingai tobulinti gyvendinant pagrindinių tinklų tiesimo projektą. Pirmininkė, sutinku su šiomis išvadomis. Komisija nori padėkoti studijos autoriams už darbą, už studiją parengtą per labai trumpą laiką ir komiteto sekretoriatui už tai, kad nusprendė šią studiją užsakyti. Jis skiriasi nuo tos, kuri buvo parengta prieš penkis metus. Turiu keletą pastebėjimų ir vieną atsakymą. Viena iš išvadų įtrauktų šioje apžvalgoje yra, kad e, sąlygos ir proporcingumas, reikalavimai ir e, sąlygos yra susiję. Jeigu daugiau finansuojame, tai e, daugiau reikalavimų sąlygų įrašome į projektą. Tai atitinkamai susijęs su finansavimo išaugimu. Kita vertus, E, lėšos nebuvo skirtos, kuomet nebuvo e, laikomasi aplinkosauginio poveikio vertinimo. Taip pat kai kurie projektai bu, išaldomi, jeigu iškyla abejonių dėl šio aspekto. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad šiems projektams skiriamos lėšos yra ypač griežtai vertinamos ir analizuojamos. Ir mes nuo 2008 visada atiname ir pas jūs, kuomet mums reikia atrinkti dalyvius projektams ir konsultuojame su jumis dėl atrankos kriterijų, visada tai darome ir niekada jūsų komitetas neturėjo jokių priekaištų mums. Buvo klausimas apie modeliavimą. Ir vėlgi mes pritarėme studijos išvadoms dėl trans tools priemonių. Uh, šis priemonių rinkinys plėtojamas jau daug metų ir tai viso to daugybė milijonų, jį nežiūrinti, tai vis dar nepavyko e, sulaukti pageidaujamų rezultatų. Todėl komisija e, rengiasi plėtoti antrą modelį. Antras, atsiprašau, tokių įrankių rinkinį, kuris turėtų papildyti jau egzistuojančias priemonės. Ir dabar norėčiau pateikti atsakymą pirmininkė, draugė su jumis plėtojame naują transeuropinių tinklų projektų sąrašą. Ir mes ypač daug dėmesio skiriame pagrindiniam tinklui ir taip pat e, koridorių e, planavimui. Manau, kad, palenkt, kad e, kad išnagrinėjus tuos planus galėsime gauti atsakymus, kurių dar dabar neturime šiame laiko momente ir išsiaiškinsime, ko iš tikrųjų mums reikia. Mums reikia ne tik stambių infrastruktūros projektų, mums reikia panaudoti ir jau egzistuojančią infrastruktūrą, tobulinti e, teikiamas paslaugas ir galiausiai keli E, susiję tarp valstybiniai projektai irgi yra svarbus, nors jie mažesnio maso, nes jie užtikrina, kad visa didelė sistema veiktų. Šio komiteto pasiūlymas šiuo požiūriu yra tikrai svarbus ir norėčiau dar kai ką e, atkreipti jūsų dėmesį į tai e, į sprendimą, kuriam komitetas prie, pritarė. Ten tai, e, transporto koridorius. E, E, turime kalbėti dabar apie priemonės, kad tas sprendimas būtų įgyvendintas. Apie tai kalbėjo abu pranešėjai. Aš tikrai e, džiaugiuosi jų pasisakymais ir manau, kad jie prisidės prie mūsų visų siekiamų rezultatų. Ačiū. Gerbimi atstovai. Jums e, dabar septynios minutės atsakyti iš tos klausimus, nes greitai turi baigtis rytinis posėdis. Ačiū pirmininkė. E, buvo užduotas vienas klausimas apie Europos koordinatorius. Mes atlikdami analizę su jais susisiekėme ir gavome įvairių skirtingų atsakymų. Jie labai remia projektą, jie yra svarbus, jie išsprendžia įvairių tarp valstybinių klausimų ir padeda harmonizuoti skirtingų valstybių teisės aktus skirtumus. Taigi, akivaizdu, kad koordinatoriai yra labai svarbus ir padeda išjudinti projektus ir juos įgyvendinti. Jūs klausėte apie įvairius atvejus. A11. A11 tai buvo greitkelio renovacija. Greitkelis buvo renovuojamas skirtingose ruožuose ir skirtingais laiko etapais, po 10 km maždaug. Tai priklausė ir nuo finansavimo iš Vokietijos transporto ministerijos. Tas projektas užtruko ilgiau, nei buvo planuota. <clears throat> Neužbaigtas 2010 metais, kaip planuota, greičiausiai bus užbaigtas projektas 2014 metais. Nepavykę, nesėkmingi atvejai. Sevilijos atvejais. Sevilijos atvejais, tai kitas atvejais. Tai buvo skirtas finansavimas tunelio projektui ir e, iki 2012 metų iš viso nevyko jokie darbai. Iki 2012 metų buvo kalbama apie tai, kad reikia statyti ne tunelį, o tiltus. O dabar jau nuspręsta statyti tunelį, skirtą e, pasirašytos sutartys su statybų bendrovėmis e, dėl tunelio statybos. Anksčiau mums buvo teigiama, kad projektas beveik baigtas, baigtas, taigi buvo didžiulis netitikimas. Na ir tos problemos, manau, buvo dėl ekonominės krizės. O dėl pavyzdinių projektų, gerų projektų Uh, West Coast uh, Mainline uh, projekto antroji fazė. fazė tai geras projektas. Maždaug 15 km ruožas ir viskas buvo įgyvendinta skaidriai su ministerijomis, auditorimis, tinklo tarnyba buvo parengti pažangos pranešimai kiekvienais metais. tai buvo didelis projektas, didelis finansavimas, maždaug 12,5 milijardo eurų, bet suplanuotos išlaidos nebuvo viršytos. Aš manau, kad tai atsitiko dėl skaidrumo ir der, dėl gero planavimo. Dar vienas kriterijus projektų atrankai. Mes nebūtinai vertinome tik tai probleminius projektus. Mes atsižvelgiame į modalinį aspektą, į regionus. E, taip pat projekto dydis buvo kriterijus. Dėl to mes atsirinkome keturis dabar vykstančius megaprojektus. Taip pat ekspost įvertinimas buvo vienas iš kriterijų, pavyzdžiui, Liono Turino projektas. Ir štai čia aš jau galiu perduoti žodį savo kolegai. Buvo užduotas klausimas, ar reikia vertinimo procedūras harmonizuoti. Mano nuomonė, taip, to reikia. Nebūtina taikyti tą pačią procedūrą visur, tačiau harmonizavimo reikia. Pateiksiu pavyzdį. Pavyzdžiui, šiuo metu vertinimo procedūros Vokietijoje ir Prancūzijoje yra peržiūrimos. Tačiau tos procedūros nėra tarpusavyje harmonizuojamos ir Europos komisija neturi galimybės pasakyti savo žodį. Aš sakyčiau, kad komisijai reikėtų dalyvauti tame procese. Neprivalom, neprivalomai nurodydama, kaip turi vykti įvertinimas, tačiau pateikdama rekomendacijas, kurie vertinimo punktai yra svarbus europiniam vertinimui ir vertinimui, ar sukūriama europinė vertė. Štai toks atsakymas vienam iš kalbėtojų. Aš labai gerbiu pranešėjų atliekamą darbą. Ir čia aš nematyčiau jokio vidinio prieštaravimo. Antra, koks europinių koordinatorių ir regionų vaidmuo Mes tai vertinome, mes manome, kad europiniai koordinatoriai įgyvendinimo metu gali atlikti tam tikrą vaidmenį, kad reikalinga atitinkama institucija. Mes esame dėkingi koordinatoriams už jų atliekamą darbą ir reikėtų tą vaidmenį stiprinti. Dalyvavimas yra būtinas, suinteresuotų subjektų dalyvavimas yra būtinas nuo pat pradžių. Kai kuriuose valstybėse Negalima apeiti regionų iš viso. O kitose šalise tai tik tai rekomendacija pasitarti su regionais. Rekomenduotina būtų įtraukti regionus nuo pat planavimo pradžios. Dar vienas klausimas dėl prognozių, dėl krizės poveikio. Niekas negali numatyti ateities 30, 40 ar 50 metų į priekį. Tai akivaizdu. Tai pasakytina ir apie mažas, ir apie didelės valstybės, ir apie ES. Tačiau kita vertus galima metodus harmonizuoti. Tai yra numatyti tokį kuklų bendrą scenarijų, prognozę ir Europos komisija yra parengusi tokį scenarijų būsimai dekadai. Ir pagal tą scenarijų numatoma, kad būsimas dešimtmetis dėl krizės yra ekonominė prasme pra, prarastas. Ir pagal tai valstybės ir regionai gali parengti savo prognozių modelius. E, moralinė rizika pritaikant vertikalę ašį. Jeigu centrin, centrinė valdžia perveda pinigus regionams ir taip toliau iškyla ta problema. Finansavimo procentas labai įtakoja projektų finansavimą. Reikėtų vengti šitos klaidos, nes kitaip parengiami netinkami projektų e, dizainai. Aš nesileisiu dabar aptarinėti problemos e, susijusios su PPP E, privačia ir vieša iniciatyva, nes mano nuomonė skiriasi. Ponui Volters aš atsakysiu taip. Sąsaja tarp sąlygų ir proporcingumo yra reikalinga. Nes juk didžiulis skirtumas, ar subsidijuojamas projektas 10 procentų ar 60 procentų. <clears throat> Nes jeigu subsidija yra 60 procentų, tai europinė vertė turi būti daug maž didesnė. Ir instrumentai, transporto, transporto duomenys. E, o tie duomenys gaunami iš transporto modelių. Tai ne tik mokslinis žaisliukas, tai labai svarbus duomenys. Tie duomenys yra svarbus vertinimui ir taip pat europinės vertės apskaičiavimui. Todėl TransTools, štai ta priemonė, yra labai svarbi. E, na, tos programos yra labai sudėtingos, užtrunka toks skaičiavimas, ko gero, vienam scenariui kokią vieną savaitę. Tačiau tokios priemonės yra būtinos. Čia reikia matyti du ramščius. Trans tools plėtojimas ir antras darbų srautas, tai yra skirtingų scenarijų ir praktinių atvejų analizavimas. Dėkoju ponams Rotengarter ir Šadė už šį pristatymą. E, Mūsų komiteto nariai klausėsi labai susidomėjame. Dėkojame Jums dar sįki, o komiteto posėdis bus tęsiamas 3 val. po pietų.